Uh, colleagues. Ah, grazie. Colleagues, can we, um, can we make... Kolegos, gal jau galėtume pradėti darbą? Can everybody please take their seats? Um. Visų prašau susėsti. Okay, colleagues, we're going to start. Kolegos, pradedame darbą. Okay, colleagues, um, I've uh, been asked to. Uh, thank you. I've been asked to. Manęs paprašė pavaduoti komiteto pirmininką, e, kuris tvarko skubius reikalus. Bet turiu prisipažinti, šiam posėdžiui prastai pasirengiu, tačiau pasistengsiu. Taigi, pagal darbo tvarkę visų pirma tvirtiname darbo tvarkę. Jei niekas neturi jokių pastabų, siūlau darbo tarkė patvirtinti su nedideliu ar žymių pakeitimu. Ne, prašau, kažkas turi pastebėjimų. Pone Morvai, ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien įvyko tikrai neįlinis įvykis. Izraelis įvykdė išpolį prieš humanitarnės pagalbos teikėjus vykstančius į Palestiną. Manau, kad tai yra karo nusikaltimas. Taigi, manau, neturėtume apsimesti, kad viskas yra kaip įprasta. Manau, kad mes kaip pilietinių laisvių komitetas Europos parlamente turėtume padaryti pareiškimą tuo klausimu. Manau, kad tai turėtų būti klausima kaip įtrauktas klausimas į darbotvarkę kaip išskirtinis nepaprastos skubos nusipelnantis klausimas. Žvelgiu į kolegas, bet nemanau, kad mūsų komitetas be jokio pasirengimo galėtų daryti pareiškimus. Nebejoju, kad tas klausimas bus svarstamas plenarinėme posėdėje. Tikrai tas klausimas turėtų būti darbo tvarkėje, svarstamas skubos tvarka ir kompetitingas komitetas šiuo klausimu yra užsienio reikalų komitetas, kadangi neturime detalios informacijos apie įvykių eigą Todėl siūlau susilaikyti nuo pareiškimų šiame etape. Matau kolegos linksinčius, taigi darau prielaidą, kad mano pasiūlymas yra priimtinas. Taigi, siūlymas pakei šiek tiek koreguoti darbo atvarkę. Dėje, JAV generalinis prokuroras, su kuriuo turėjome keistis nuomonėmis rytoj ryte, negalėjo, negali atvykti, apgalėstaujame dėl to, bet mes supratome, kad jis turi svarbių reikalų savo tėvinėje. Turime, tiesiog reiškėme vilti, kad kada nors vėliau su juo galėsime susitikti. Bet tai reiškia, kad rytoj 10.15 svarsysime 14 darbo trakės punktą, tai yra santokos nutraukimo klausimai ir e, susitarimo su Pakistanu klausimas bus svarstomas pusė 11. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja su tokiais pakeitimais, siūlau darbo tvarkę patvirtinti patvirtiname. Toliau pagal darbo tvarkį yra pirmininkės pranešimai. Libės sekretariatas pono Lopės vardu jums išsiuntinėjo elektroninę žinę praėjusią savaitę dėl eksperimentinių projektų finansavimo metinėme biudžete. E, kolegos, atsiųskite savo pasiūlymus dėl projekto iki e, birželio trečios dienos vidurdienio, ponė bus sutilai. Pirmininkė, man atrodo, kad ta, e, tas terminas, ta data e, pernelyg arti, mes neturėsime galimybės pateikti pasiūlymų dėl biudžeto. Todėl raginu kolegas palaikyti pasiūlymą pratesti šį terminą bent jau keliomis dienomis, kad taip įgytume galimybę geriau apmastyti tokius pasiūlymus, o ne tiesiog nesilaikyti tos datos. Pirmininkė, aš asmeniškai neprieštarauju, bet man atrodo, kad datas automatiškai numato biudžeto tvirtinimo procedūrą, nes pas to posėdžiaus biudžeto komitetas. Ar yra galimybė šiek tiek nu, pratesti tą terminą, net gal pusdienių nors? Galbūt galėtumėme sumažinti vertimams numatytą uh, laiką. Ha, see, it works. We got half a day extra. Na, pavyko. Gavome pusdienį. Penktadienį viską turime nusiųsti kokobių komitetą. Sent. Pone pirmininkė, šią informaciją gavome praėjusios savaitės pabaigoje. Tai buvo žalioji savaitė. Daugelis iš mūsų buvome ne Briuselėje. Ir kai per tokį trumpą laiką reikia sureaguoti, mums tarsi susidaro įspūdis, kad mes automatiškai tais pasiūlymais nebus, nebusim suinteresuoti. Na, jeigu, sutikt, jeigu būtų suteikta galimybė, tinkama galimybė mums kaip komitetui suformuluoti tuos pasiūlymus, būtų gerai. Tačiau taip nebuvo. Juk Mes kalbame apie pasiūlymą dėl projektų, eksperimentinių projektų ir juos turime pasiūlyti per dvi dienas. Juk viską reikia apsivarstyti, išnagrinėti, galbūt reiktų tuos pasiūlymus netgi reikia aptarti frakcijose, kad mes kad konkrečios frakcijos sudarytų savo strategiją šioje srityje. Tačiau per tokį trumpą laiką, jeigu reikės ką patikti, tai tarsi labai nerimta. Sutinku su, na nesutinku su jūsų pastaba dėl to, kad buvo žalioji savaitė. Visi galima duotis technikos priemonėmis ir viską išsiaiškinti, bet siūlau kreiptis į biudžeto komiteto pirmininką ir pasiklausti, ar galima pratesti tą terminą. Tai ir padarysime šiandien, kad atsakymą gautume ryte iš ryto. Bet kaip ten bebūtų, tuo atveju, jeigu tai nepavyktų dėl to, kad tokia yra procedūra, dėl to, kad yra fiksuota biudžeto tvirtinimo procedūra, jeigu tokio lankstumo neužsitikrintumėme, galbūt pavyktų šiuo išskirtiniu atveju sparčiai sureaguoti, nes tikrai jau yra kažkokių minčių, turite pasiūlymų bent jau apibraižų, ko, ko, ką norėtumėte siūlyti. Uh, Ponas Alvaro, kolega Simonas tikriausiai būkštauja dėl to, kad visi parengėmieji veiksmai e, dėl eksperimentinių projektų visiems tiems pasiūlymams nebus pritarta, nes tai nėra tas formas, ta vieta, kur balsuojama dėl šių klausimų. Ir pranešėja iš Busutilo frakcijos, ponė Javičenka, iš anksto atmetė kai kuriuos pasiūlymus, pažiūrėjau, mūsų frakcijos pasiūlymus. Taigi parengėmėjai veiksmai bus įtraukti kitus pranešimus. Ir kaip biudžeto komiteto vicepirmininkas siūlyčiau visų pirma tai aptarti su pranešimo autoriumi, bet ir tada išsiaiškinti, kur geriausiai teikti tuos pasiūlymus. Dėkoju už papildymą. Siūlau štai kokio požiūrio strategijos laikytis, atsižvelgiant tai, ką Jūs pasakėte, tam, kad gautumėme daugiau aiškumo, mes aprašysime biudžeto komiteto. Ar nebūtų įmanoma skirti daugiau laiko? Puiku, taigi periname prie balsavimo. Ar visi atsinešėte balsavimo korteles? Panašu, kad ne. Jeigu ne, tuomet neskaičiuosim jūsų balsą, sako pirmininkė. Na kągi, ilgai neteks balsuoti laimiai. Pradėsime nuo nuomonės projekto, kurią, kurį parengė Stavros Lambrinidis dėl tolesnių interneto valdymo etapų Čia yra nemažai kompromisinių pasiūlymų, gan sudėtingų, taigi prašau jūsų kantrybės. Pirmasis paragrafas. Čia yra kompromisinis tekstas ir yra prašoma balsuoti dėl atskirų dalių. Prašymą patikė LD frakcija, prašoma balsuoti dėl dviejų dalių, taigi balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis paragrafas. Nesako pirmininkė, atkrenta automatiškai, kadangi pakeitimas buvo patvirtintas. Antrasis paragrafas, ketvirtasis pakeitimas atsimtas, trečiasis paragrafas, šeštas pakeitimas, pono Lambrinidis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintasis pakeitimas yra čia ir žodinis pakeitimas, kurį siūlo nuomonės referentas ir ponia Verža. Ar visi pritarė žodiniam pakeitimui su žodiniu pakeitimu? Taip, dar kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaikę, priimta. Devintasis pakeitimas, kurį siūlo panas Fos, čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pone Alvaro, prašau. Ačiū. Prieš perinant prie kompromisinio pakeitimo numeris 2, norėčiau šį beitą paaiškinti. Tekste teigiama, kaip matome kitame puslapyje antroje lūtėje, sakoma, kad kibernetiniai nusikaltimai ir vaikų pornografija. Čia yra žodis combining, aš įsivaizduoju, kad vietoj combining yra žodis combating, kova su uh, su kibernetiniais nusikaltimais ir vaikų pornografija. Taip, čia tiesiog neteisingai atspausintas žodis. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už. Čia yra naujoji versija. Vienas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar pereisime prie penktojo paragrafo 11 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 13 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto, pakeisto ar pakoreguoto, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienas balsavo prieš, vienas susilaikė. Ponas pranešėjas. Norėčiau padėkoti be jokios abejonės komiteto darbuotojams, visiems, kurie padėjo rengiant šią nuomonę. Taip pat norėčiau pažymėti, atsižvelgiant į penktąjį paragrafą, vienuoliktąjį pakeitimą balsavimo sąraše, kad nors mano valstybė e, ketino sumažino biudžetą smarkiai, vis tiek mano pavardės neapkarpė tą progą. Ir vis dar esu lambrinidis, o ne lambrinis. Vyriaus, Graikijos vyriausybė neapkarpys mano pavardės, nors biudžetą apkarpė, taigi esu lambrinidis. Norėčiau šį beitą irgi pasakyti turėtumėme raginti tuos dalykus. Būtų lengviau ir pigiau publikuoti dokumentus, jeigu pavardės e, taptų trumpesnės. Jeigu jūs, ponė, jūsų pavardę, ponė Kešmenai, e, mes sutrumpintumėme, sako pirmininkė, mano pavardę tik tai prailgindavo, sakydavo no Kešmen vietoj Kešmen. Pirmininkė, taigi perinime prie rekomendacijos projektų dėl pasiūlymo, dėl tarybos sprendimo ir taip toliau ir panašiai dėl susitarimo tarp ES ir Islandijos bei Norvegijos dėl tarybos sprendimo tralelė taikymo. Pranešėjas panas Busutil. Pakeitimų nėra, taigi balsuojame iš karto, ponia Busutil. Balsuojame dėl jūsų gyvybės, taigi prašau dėmesio. Taigi balsuojame dėl jūsų dokumento, kas už, kas prieš, susilaikę, vienbalsiai patvirtinta. Dabar Paskutinis dokumentas, dėl kurio šiandien balsuosime, rekomendacijos pas, projektas dėl pasiūlymo dėl Europos bendrijų ir Šveicarijos bei Lichtensteino susitarimo dėl dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių šalies sienų valdymo agentūros veikloje. Na, įdo, tikrai kartais piliečiai mano, kad Europą suvokti sudėtinga ir tai nenuostabu. Pranešėjas panas Klaus, e, pakeitimų nėra balsuojami iš karto, kas už, kas prieš. Susilaikę. Jūs balsuojate prieš, ponia Jekolino? Ar už, ar prieš, nesupratau. Už. Priimta. Priimta vienbalsiai. Dėkojame pranešėjams. Balsavimas tuo ir baigėsi. Na, o dabar kitas darbo tvarkės punktas. Šengeno iki nuostatų susijusių su Šengeno informacinė sistema taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Ir dabar kreipiamės į pranešėją poną Koelijo. Jūs galbūt pristatysite temą, ponė Koelijo. Taip, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Primairių. Šešis dalykus iš viso norėčiau pasakyti. Pirmiausia, norėčiau priminti, kasgi čia svarbiausia yra. Nuo įstojimo Europos Sąjungo 2007 metais Rumunija ir Bulgarija ėmėsi parengiamųjų darbų tam, kad pilnai įsitrauktų į Šengeno erdvę. Norėčiau tik tai dabar priminti kolegoms, kad e, nemažai klausimų čia reikėtų dar išnagrinėti. Domenų apsauga, Šengeno informacijos sistema, sienos, teritorinės ir jūrų sienos, policijos bendradarbiavimas bei vizų klausimas. Kiekvienoje iš šių sričių vertinimas yra teigiamas. Tai yra teigiamas vertinimas yra pagrindinė sąlyga, kad e, Europos taryba imtųsi teigiamos nuomonės. Dabar jau balandžio 23-27 dieną praėjusiais metais dėl sienų jau buvo vertinimas atliktas Tai dabar bus atliktas vertinimas remiantis Schengeno vertinimo sistema. Tai yra susijęs su duomenų perdavimu į nurodytas šalis. Taip pat dar norėčiau priminti kolegoms, kad yra dar vienas neišspręstas klausimas. Dokumentų perdavimo klausimas. Su taryba dar jo nesame galutinai išsiaiškinę. Dokumentai yra konfidencialūs, Rumunijos ambasadoriaus įsišykimo dėka, kuriam norėčiau ir padėkosiu. Šie dokumentai buvo išslaptinti ir dabar tie dokumentai bus išplatinti visiems mūsų kolegams. Tačiau atrodo, kad kitais klausimais vėlgi susidursime su dokumentų konfidencialumo problema. Norėčiau, kad parlamentas ir taryba pasirašytų susitarimą dėl um, minėtųjų dokumentų parlamentas gali susipažinti su konfidencialiais dokumentais. Beje, taip mes jau ir darome, ir anksčiau yra taip e, vykę. Ir dabar nėra jokios kažkokios tai rimtos priežasties, dėl kurios e, parlamentas negalėtų susipažinti su tais dokumentais. Dabar Bulgarija. Kitas klausimas - Bulgarija. Keletas e, problemų buvo identifikuota asmens duomenų naudojimas policijos srityje. Čia buvo tam tikrų spragų užfiksuota. Šiais metais sausio mėnesį stebėsinos ataskaita buvo parengta. Joje buvo pasakyta ir taryba balandžio mėnesį nusprendė, kad visos nustatytos problemos buvo išspręstos. Dabar Rumunija. Tam tikrų sričių buvo jautrių identifikuota. Buvo priimti du įstatymai. Vienas dėl asmens duomenų apdarojimo, tvarkymo. Ir nacionalinė institucija dirba ir kitas įstatymas yra susijęs su nacionalinė institucija dirbančia su asmens duomenimis. Šis klausimas taip pat yra sprendžiamas, tačiau tai, aišku, nekeičia tarybos sprendimo, pagal kurį yra manoma, kad Rumunija geba tinkamai ir atsakingai analizuoti duomenis. Dabar penktas ir prieš paskutinis klausimas, kurį norėjau iškelti. Manau, kad parlamentas gali patvirtinti teigiamą vertinimą dėl Bulgarijos ir Rumunijos, tačiau Taip pat reikėtų paprašyti, kad parlamentą per šešis mėnesius būtų, parlamentas būtų per šešis mėnesius informuojamas dėl e, stebėsenos ataskaitų. Iki šiol bent jau kol kas nėra į tai tinkamai atsižvelgiama. Dabar kitas dalykas - Šengeno vertinimas. Praėjusiais metais spalio mėnesį parlamentas neigiamą nuomonę pateikė dėl dviejų Šengeno vertinimo procesų. Komisija mums turi parengti kitų iniciatyvų. Rytoj, beje, tarp kitko turėsiu susitikimą šiuo klausimu kaip tik. Ir čia yra keletas svarbiausių dalykų, kurių nereikėtų pamiršti. Pirmiausia, Europos parlamentas atmeta pasiūlymą pagal kurį yra priimami du skirtingi dokumentai. Taisyklės turi būti taikomos tiek Šengeno valstybėms, tiek į Šengeną begantidatuojančiams valstybėms. Taigi dokumentas ir taisyklės turi būti vienodos. Be to, mes pasisakome už Europos vertinimo sistemą, kurioje turėtų dalyvauti parlamentas ir komisija valstybės narės taip pat galėtų čia dalyvauti. Dabar Šengeno srityje turi būti remiamasi abipusių pasitikėjimų, o jis yra čia svarbiausias tam, kad galėtume panaikinti vidaus sienas. Ir būtent toks būtų svarbiausias šia dalykas, kuris turėtų būti svarbus mums visiems. Tai tiek norėjau pasakyti. Koelio. Ačiū, ponė Koelio. Prieš pradant diskusijas, dar norėčiau pakeisti tarybos ir komisijos atstovus, reaguoti trumpai. Tarybos vardu kviečiu poną Hosi Manuelį Rodrygės. Prašau, ponė. Ačiū pono Koelio pristatymas, kaip visada, buvo nepriekaištingas. Jis puikiai atspindėjo susiklošusią situaciją. Taryba norėjo tik tai priminti, koks yra bendras mūsų visų tikslas, tai yra tarybos ir parlamento tikslas. Šengeno zonos plėtra, Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimas prie Šengeno zono. Prie Šengeno zonos ir tikslas yra numatytas 2011 m. kovo mėnuo. Norėtume padėkoti rumūnams, bulgarams, Libe komitetui, visiems partneriams, visiems dalyvaujantiems vertinimo procese. Norėčiau padėkoti visiems už atliktas pastangas įdėtą darbą. Dėkoju už tai, kad buvo laikytasi visų sąlygų numatytų tam, kad būtų įstota Šengeno erdvė. Dabar tarybai labai svarbu, svarbi yra Libe komiteto pagalba, bendradarbiavimas. Tikimės, kad plenarnios sesijos metu, birželio mėnesį, teigiama nuomonė bus patvirtinta, taip mes galėtume pažangos gana greitai jau pasiekti šioje srityje. Ir taip mes jau gana greitai galėsime pasiekti mūsų statyto tikslo. Dar kartą norėčiau padėkoti ponui Koelio, kuris dirbo greitai ir veiksmingai ir kuris e, mums nuolat teikia pagalbą šioje srityje. Mes jam esame labai dėkingi. Ačiū. Rodrygos, Monika Mushama iš komisijos, prašau. Ponios Mushama nėra, nėra komisijos atstovo, norinčio pakomentuoti. Na, įdomi situacija. Ar kolegos norėtų pasisakyti tuomet? met? Panašu, kad ne. Tuomet grįšiu prie pranešėjo. Ponas Enčių. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai ponui Koelio. Jeigu gerai supratau, tai mes teigiamą nuomonę pasiūlėme patvirtinti. Aš galbūt nesikartosiu tai, nekartosiu tai, ką jis sakė, tačiau pasakysiu, kad SIS 2 srityje nutikęs vėlavimas nėra problema Rumunijai ir Bulgarijai. Tai yra nėra ta problema, dėl kurios galima būtų nukelti prisijungimą prie Schengeno. Štai pavyzdžiui, SIS 1 plus sistema, sistemos atveju taip nenutiko. Manau, kad visi šio komiteto nariai palaiko pono Koelio pranešimą ir dabar norėtume paprašyti komisijos pateikti visą reikalingą informaciją, visus reikalingus duomenis, susijusius su įstojimu į Schengeno zoną. Nereikėtų pamiršti, kad visi veiksmai, kurių imsimės kaip Europos parlamento nariai, turės pasiekmių Europos piliečiams. Mūsų misija yra kovoti už jų teisės ir laisvės. Judėjimo laisvė yra viena iš pagrindinių laisvių, kurios sunkiai pasiekėme ir ši teisė yra visų mūsų piliečių, Europos piliečių teisų. Ir reikėtų galbūt išmintingai pasielgti, reikėtų pažiūrėti, koks būtų geriausias kelias, kad piliečiai galiausiai galėtų laisvai keliauti. Nereikėtų galbūt čia daryti kliūčių tarp institucijų, tarp e, komisijos, tarybos, parlamento. Manau, kad čia svarbiausia būtų nusistatyti vieną aiškę datą ir priimti sprendimą Bulgarijai ir Rumunijai vienu metu. Ačiū. Um, Ačiū. Prieš suteikdama žodį pranešėjui, norėčiau dar priminti, kad pakeitimų patikimo terminas yra birželio antroji diena, 12 valanda dienos. Poryt Libė komitete balsuosime birželio 10 dieną, o plenarnėme posėdėje balsuosime Strasbūrę kitą savaitę. Taigi grafikas labai įtemptas. Bet, na, įsivaizduoju, Galbūt jūs turite pakankamai išminties ir paaiškintiste, kodėl taip yra. Pone pirmininkė, grafikas labai temtas yra dėl to, kad e, toks jis buvo numatytas pradžioje. Ir parlamentas darė, ką galėjo šioje situacijoje. Norėčiau padėkoti e, pirminkančios valstybės pastaboms ir norėčiau paraginti pirminkančią valstybę padėti išspręsti problemą dėl konfidencialių dokumentų nes kalba čia eina apie duomenų apsaugą ir šioje byloje ne, ne, nebuvo tikimasi esminių problemų. Viskam lengvai buvo pritarta, viskam buvo lengvai pritarta dėl e, dokumentų deklasifikavimo ir tik tai norėčiau dar kartą padėkoti Rumunijos ambasadoriui. Tačiau dėl kitų klausimų pasienio kontrolė, SIS ir taip toliau. Jeigu susidursime su problemomis e, Bulgarijos Rumunijos atveju, tuomet bus sudėtingiau deklasifikuoti dokumentus ir išryškės tam tikrų silpnųjų e, pusių. Taigi labai skubu apsispręsti, kaip tuos dokumentus bus galima perduoti parlamentui, kadangi visiškai aišku, jog parlamentas negali balsuoti dėl dokumentų, kurių nežinome, kurių nesame gavę. Ir norėčiau paprašyti Ispanijos pirminkančios valstybės mums padėti šią problemą išspręsti. Kuo galima greičiau. Ačiū. Ačiū. Atrodo, kad jūsų žinia tikrai buvo visų išgirsta. Toliau pagal darbo tvarkę kalbėsime apie galimybę visuomenį susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Manau, kad tai ne vienintelis nepakankamo skaidrumo pavyzdys ir nenoro tarybos ir, iš tarybos ir komisijos pusės atskleisiu dokumentus pavyzdys. Pone Koelio, kitą klausimą pristatote taip pat jūs. Uh, kalbėsime apie didelės apimties informacijos e, technologijų sistemų, laisvės saugumo ir teisingumo ir dviejų operacijų valdymo agentūrą. Komitetas pranešimą gavo balandžio mėnesį ir šį pasiūlymą svarstysime pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Norėčiau visų pirma kreiptis į pranešėją paprašyti jį pristatyti, paskui kreipsimės į komisiją ir po to prasidės diskusijos. Ponas Koelio. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvome susitikę su šešėliniais pranešėjais, kad, aps, kad nuspręstumėme, kaip geriausiai pradėti renkti pranešimus, kad sulauktume didžiausios įmanomos komiteto narių paramos. Būtent todėl paprašiau galimybės pasikeisti nuomonėmis dar prieš pranešimo rengimą ir e, po įvykus tam apsikeitimui nuomonėmis Libe komitete renksiu pirmąjį pranešimo projektą ir bandysiu. Uf, pasiekti didžiausiai manomo konsensuso. Visų pirma, štai kas. Prieš Lisabono sutarties įsigaliojimą komisija pateikė dvi iniciatyvas. Po jos įsigaliojimo Europos komisija nusprendė teikti jau tik vieną iniciatyvą. Libė komitetas kreipėsi į parlamento teisės tarnybą, prašydamas uh, kad e, ši pareikštų savo nuomonę ir pasakytų, ar tikrai toks, yra, toks būdas yra tinkamiausias šių iniciatyvų svarstymui. Kodėl? Nes tai iškelia tam tikrų problemų, kalbant apie kai kurių valstybių dalyvavimą. Ne visos valstybės narės tokiu pačiu mastu dalyvauja aptariamuose e, sistemose Eurodac, SIS ir atrodo, kad jų dalyvavimo teisės negali būti tokios pat. Dar nesulaukiu mūsų teisės tarnybos nuomonės. Ir, būtent, ir tai yra viena iš problemų, kurias turime spręsti. Ar tikrai tai geriausias būdas svarstyti šias iniciatyvas? Kitas klausimas. Skuba, skubos aspektas Žinau, kai kurie koleg... kad kai kurie kolegos kritikuos e, tą situaciją, jeigu klausimas bus svarstamas kubos tvarka. Bet noriu pasakyti, kad parlamentas paprašė komisijos įkurti agentūrą šiam tikslui. Ir manau, kad tikriausiai to, tokiu būdu reikėtų viskas svarsys, nes mes prašėme komisijos e, įkurti agentūrą ir buvo. Ir netgi biudžeto kontekste tai yra geriausias sprendimas. Kaip tikriausiai prisimenate, buvo patikti kiti pasiūlymai, jie taip pat buvo svarstomi, tačiau kai kurios iš jų pats parlamentas atmetė. Pavyzdžiui, pasiūlymas remtis tarp vyriausybinę tarp vyriausybinių valdymų ar pasitelkti jau veikiančias agentūras Europolą, pasitelkti jų gebėjimais e, šių, šiems klausimams. Tačiau iš domenų apsaugos požiūrio taško tai nėra priimtina. Vartotojas negali tuo pat metu ir val... atlikti ir vadybininko funkcijų dėl domenų apsaugos sumetimų. Todėl naujos agentūros įkūrimas yra geriausias sprendimas mūsų nuomonė. Tačiau reikia spręsti keletą problemų. Visų pirma, siūlymas suteikti agentūrai galės valdyti, tvarkyti naujasias sistemas. Pavyzdžiui, keleivių įrašų domenų sistemą, panašias sistemas. Manau, kad reikėtų labai aiškiai pasakyti štai ką. Naujos sistemos, kurias valdys E, ta agentūra turi būti numatytos teisės priemonėje ir pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Ir tai yra, nei komisija, nei taryba neturi turėti teisės išplėtoti tos agentūros galių be Europos parlamento balsavimo, be parlamento pritarimo. Taip pat manau, kad šiame pasiūlyme nepakankamai aiškiai apibrieštos sistemos, kuriomis rūpinsis agentūra. Kalbu apie formuluotis. Reikia teisinį tekstą patobulinti, jį šiek tiek aiškiau suformuluoti. Taip pat manau, kad reikėtų suformuluoti tą tai agentūrai tenkančias užduotis. Toliau, eksperimentiniai projektai. Manau, reiktų numatyti griežtesnės taisyklės, kad išvengtume be, bet kokių situacijų galimybių, jog tokių, per tokius projektus sistemos galėtų būti gyvendintos be Europos parlamento žinios, jam nekontroliuojant. Toliau, dėl agentūros struktūros Manau, kad joje reikia duomenų apsaugos pareigūno, saugumo klausimais besirūpinančio pareigūno bei apskaitininko. Taip pat kai kurie klausimai susiję su valdomosios tarybos narių teisėmis, taip pat balsavimo teisėmis. Man atrodo nepriimtina tai, kad kad valstybės, kurios dalyvauja ne, kad valstybių, kurios dalyvauja ne visose projektuose atstovai, būtų išrinkti vadovu į val, vadovais į valdomąją tarybą. Manau, kad reikėtų sustiprinti Europos parlamento vaidmenį, akcentuoti e, skaidrumo aspektą, skaidrumo poreikį ir nepamiršti duomenų apsaugos taisyklių. Ir galiausiai, pirmininkė, iškyla dar viena opi problema būs, - agentūros būstinė. Taigi šiuo klausimu noriu pasakyti štai ką. Parlamentas yra pasirengęs suvaidinti savo vaidmenį šiuo klausimu. Tačiau mes nenorime sukelti dar didesnių problemų. Taigi, jei taryba apsispręs, kad jai priimtinas parlamento sprendimas, mes savo ruoštų nekelsime papildomų problemų ir nebandysime priešintis tarybos sprendimui. Mūsų galva tai yra klausimas sprendžiamas bendra sprendimų tvarka. Mes esame pasirengę balsuoti už tarybos sprendimą, jeigu tas sprendimas paisys mūsų principų. Kitaip sakant, mūsų nuomonė reikia nepamiršti daugybės principų. Pavyzdžiui, kompromisas, jeigu jis apimtų saugumo klausimus. Visi tie klausimai turi būti išspręsti mums priimtinu būdu. Jeigu taip ir bus, manau, tuomet parlamentas turėtų pritarti tarybos sprendimui dėl galimos uh, tos agentūros įsteigimo vietos. Taigi, pirmininkė, prieš užbaigdamas norėčiau e, prašyti kolegų išsakyti savo nuomonės, kad jie paaiškintų, ko jų nuomonė trūksta komisijos iniciatyvoje. Ir taip padėtų man parengti projekto, pranešimo projektą. kad galėčiau parengti pirmąjį pranešimo projektą, kiek įmanoma greičiau. Ačiū. First, uh, invite... Ačiū. Labai pirmiausia pakviesiu komisijos atstovą, tikėtina tarybos atstovą. Nežinau, ar tarybos atstovų galėsinčių pasisakyti šiuo klausimu. Na, o po to pakviesiu ir kolegas pasisakyti. Taigi, Klein iš Europos komisijos. Pane Klein, prašau. Ačiū. Komisija savo ruoštų pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui už labai konstruktyvų požiūrį. Mes taip pat manome, kad e, pasikeitimas nuomonėmis įvykęs įvairiuose komitetuose buvo e, labai naudingas ir parodė, kokia tikėtina parlamento pozicija. Taip pat pono Marinesku pakeitimai Kokobų komitete yra irgi mūsų manimų labai konstruktyvus. Dauguma pakeitimų uh, sustiprina e, siūloma komisijos reglamentą. Dabar dėl pono Koelio detalaus pristatymo komisija norėtų paminėti, kad šiuo metu dauguma iškeltų klausimų, problemų jau gan konstruktyviai buvo išspręstos dėrybose taryboje, taryboje. Taigi mes tiesiog dabar laukiame pranešėjo darbo rezultato, projekto. Ar yra norinčių pasakyti tarybos vardu? Taip. Prašau, ponė, nežinau jūsų pavardės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkaujančios Ispanijos vardu norėčiau pateikti informacijos apie diskusijų eigą mūsų darbo grupėje. Šiandien ryte buvo paskutinis posėdis pirmininkaujant Ispanijai. Šengeno darbo grupėje buvo šios diskusijos. Galiu tik tai pasakyti, kad e, belaukdama parlamento pranešimo mūsų darbo grupė sugebėjo susitarti dėl vieno principinio pritarimo, kurį jau paaiškino ponas Koelio. Aišku, mūsų pagrindinis rūpestis yra šios agentūros veiksmingumas. Pagal 2007 metų tarp institucinių sustarimą, mes manome, kad veiksmingumas čia turėtų būti svarbiausias. Agentūros tikslas yra labai konkretus išspręsti didelės apimties informacinių technologinių sistemų problemas. Taryba ketina susitarti dėl šio teisės akto pasiūlymo dar per pirmąjį svarstymą. Dabar, kas dėl būstinės šios agentūros, yra dvi kandidatūros. Strasbūras pasisiūlė iš Prancūzijos dalyvauti, kaip žinia, e, jame, šiame mieste jau yra nemažai infrastruktūrų. Antroji kandidatūra būtų Talinas. Taryba dar kol kas nenusprendė dėl būstinės, kol uh, dar nėra pasiekta pažangos svarstant straipsnius šio teisės akto. Tačiau mes, aišku, ir toliau bendradarbiausime su ponu Kuelio, po keleto dienų su juo jau susisieksime, tam, kad pasiektume visų bendrą tikslą, tam, kad nepaisant pono Koelio išvardintų sunkumų, pasiektume rezultatų, nepaisant uh, problemų susijusių su balsavimu, manau, yra būdų imtis tam tikrų iniciatyvų, nes kai kurios valstybės narės nedalyvauja projekte. Ačiū. Ačiū labai. Trys kolegos nori pasisakyti kol kas. Jeigu tiek, tai tuos aš ar baigsime. Pirmiausia, ponė Giljom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pirmiausia padėkoti ponui Karlos Koelio. Manau, kad praėjusio susitikimo metu galėjome plačiai apžvelgti visus nagrinėjimus klausimus. Dabar mūsų frakcijos vardu norėčiau išvardinti prioritetus. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėtume patvirtinti, kad pasisakome už tai, kad būtų agentūra, operacijų valdymo agentūra įsteigta. Ir reikėtų, aišku, vengti, kad šios sistemos būtų valdomos privačių įmonių, nes tokiu atveju galime susidurti su saugumo problema. Kitas dalykas, Karlos Koelio jau labai aiškiai apie tai kalbėjo, mes taip pat teikiame tam didelį dėmesį duomenų kontrolieriaus e, dalyvavimas agentūros veikloje, kaip jau ir sakiau, mums tai yra labai svarbu. Trečias dalykas, kurį dar norėjau aptarti trumpai, yra veiklos rytis ir agentūros atsakomybė. Reikėtų sutarti dėl to, kad reikia vengti nukreipimo nuo tradicinės praktikos ir reikėtų apsiriboti vien tik tai techniniais klausimais. Ketvirtasis dalykas. Tiek ankstesnio šedaus sustikimo metu, tiek dabar Karlos Kolio minėjo, kad būtina plečiant veiklą konsultuotis su parlamentu ir tik tai labai griežtai suformuotų teisės aktų galima čia sprendimo priimti. Na ir aišku, kas dabar dėl būstinės, kaip prancūzė, galiu pasakyti, kad reikėtų šiame sudėtingame pasirinkime atsižvelgti į geriausią sistemų racionalizavimą ir veiksmingumą saugumo prasme. Nereikėtų pamiršti to, kas jau buvo pasakyta. Ir tam tikrą prasme decentralizavimas čia būtų nepageidaujamas. Ir Aišku, mes esame ir toliau dabar pasirengę prisidėti, ir pasirengę prisidėti prie šio pranešimo rengimo. Ačiū toliau, ponas Salvaro. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdamas biudžeto ir lybę komitete dirbti su šiuo klausimu. Anksčiau esu dirbęs su kolega Koelio ir galiu pasakyti, kad labai puikiai praėjo mūsų bendradarbiavimas, vien tik tai malonius prisiminimus iš to e, turiu. Dabar mūsų nagrinėjamas klausimas. Kaip dabar bus su sistemomis? Kalbama apie tai, kad bus e, bus išplėsta veikla SIS-2 sistemai irgi. Ar reikia palaukti, kol dar pereisime prie Schengeno informacinės sistemos antrosios kartos veikimo? Šiuo metu rengiamasi ir perimui prie antrosios kartos ir rengiamasi kartu įsteigti šią agentūrą. Manau, kad e, turėtų būti kažkokių tai mainų tarp šių abiejų struktūrų, tačiau nežinau, ar terminai galėtų sutapti. Dabar prieiga ir teisės. Prieiga prie duomenų bankų. Dabar dėl Eurodako, koks yra Europolo vaidmuo šioje srityje, iki šiol nebuvo į tai atsižvelgta. Ir manau, dar taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, ko pageidauja parlamentas, tai yra, kad būtų centralizuotas valdymas. Turi būti čia kryžminių referencijų reikalingas, taip pat ir sąsaja yra. Ir būtent į tai reikėtų kreipti dėmesį. Šioje srityje esu linkęs palaikyti kolegą Koelio. Dabar dėl kitų duomenų bankų, kurie galėtų būti įtraukti į sistemą. Čia galbūt jau šiek tiek per daug to. Reikėtų, manau, kad kitų teisės aktų pasiūlymų tam, kad galėtume dėl to nuspręsti. Dar yra kitų klausimų, kurie mane domina ir į kuriuos galėtų sureaguoti mūsų komitetas. Vienas iš jautriausių ES sričių čia dabar nagrinėjame. Asmens duomenų apsauga. Aš nežinau, ar įmanoma taip, kad viena agentūra kontroliuotų kitą agentūrą. Tačiau dabar, jeigu atsižvelgsime į mandatą, kur yra numatoma daugiau operacijų veiksmingumo. Dabar kitas klausimas yra kaštų klausimas, sąnaudų klausimas. Manau, kad e, biudžeto klausimai yra aiškus, 120 milijonų, tai yra remiamas, čia remiamasi komisijos pasiūlymų, jeigu dar yra ir duomenų pareigūnas, jeigu dar ir buhalteriją turėtume apimti, tai tikriausiai būtų struktūros kaita numatyta. Kol kas norėtume, nenorėtume dėl to pasisakyti, reikėtų pasižiūrėti, kokia bus agentūros struktūra. Pirmiausia, reikėtų to palaukti. Toliau kaip Karlos Koelio. Aš taip pat manau, kad taryba turi nuspręsti dėl būstinės. Uh, Aš sakyčiau, kad Strasbūro pastatas yra laisvas. Na taip, mes kartą per mėnesį ten posėdžiaujame, tačiau iš esmės jis yra tuščias. Tai jeigu kažkas norėtų ten įsikurti, galima būtų tai padaryti. Ir manau, kad kolegos iš Estijos jau yra susidūrę su duomenų e, apsaugos problemomis. Štai 2006 metais buvo išpolių prieš Estiją. Na, iš esmės, Strasbūras ir Talinas yra geros kandidatūros, bet čia jau taryba nuspręs dėl to. Ačiū toliau Enstas ir po to pornas Albrechtas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Iš tiesų, šiek tiek nusiraminau, išgirdusi, ką pasakė ponas Koelio, nes problema yra labai sudėtinga. Sutinku su juo dėl daugelio m, mm, jau užsakytų minčių ir labai džiaugiuosi, kad yra daug dalykų, dėl kurių džiaugiuosi, bet yra ir dalykų, kurie mane neramina. Ir aš paminėsiu tuos dalykus, kurie man kelia susirūpinimą. Pirmiausia, nežinau, ar visi man pritars, bet yra įvairių metodų, kurie yra aptarinėjami dėl to, kaip tą agentūrą būtų galima valdyti, tvarkyti. Na, o sprendimas įsteigti agentūrą buvo priimtas, bet čia reikia nepamiršti, kad kalba eina apie duomenų kaupimą įvedamų duomenų rinkimą. Tai yra duomenys, kurių anksčiau ne, nekaupėme. Tai yra milijonai duomenų vienetų. Ta reikia daryti labai efektyviai ir aišku, tai yra susijęs su tam tikra rizika. Taigi kyla klausimas, kaip galės, galėtumėme pasirūpinti, kad duomenimis nebūtų keičiamasi neatsakingai kad duomenys būtų tvarkomi ir valdomi atitinkamai, taip kaip reikia. Taigi aš turiu tam tikrų abejonių ir, aišku, E, e, Europos domenų apsaugos pareigūno funkcija čia yra labai svarbi. Duomenų mainai techniškai yra įmanomi. Perdėm yra sudėtinga tuos mainus sustabdyti, jeigu yra primamas sprendimas, ką tą daryti reikia. Kitas dalykas, viskas priklauso nuo teisės aktų norime, norint atlikti tam tikrą tikrinimą, Na, reikalinga išsiaiškinti, koks bus ir Europos parlamento vaidmuo, ar mes gausime ataskaitas apie šios institucijos e, veikimą, darbą, e, vykdomasis direktorius, vėlgi koks bus jo e, vaidmuo ir kaip bus įtrauktas Europos parlamentas. Man labai svarbu, kad agentūros uždaviniai būtų labai aiškiai apibriešti. Uh, sistemų apibrėžimas, bent jau toks, koks jis yra dabar, turi vykti taip, kad e, uždaviniai nepersiklotų, nepersidengtų. Ir yra labai daug skirtingų nuomonių šią temą. Aš manau, kad na, ne, man kyla klausimas, ar buvo ap, pamastyta apie kitas alternatyvas. Nes įsivaizduoju, kad ši sistema įsitvirtins kažkuomet ir čia galbūt yra perdėm drasus toks siūlymas, nežinau, ar jį galima palikti to, tokį, koks jis yra dabar. Dar viena mintis. Tikrai nenorėčiau čia suteikti baltos kortelės uždegti žalios šviesos agentūrai spręsti kitus klausimus, nes aš manau, kai kalba eina apie naujus įgaliojimus, naujų įgaliojimų suteikimą, visuomet turima, reikia apie tai pamastyti, padiskutuoti. Ir reglamente tokios formuluotės turi būti rengiamos labai atsargiai, nes dabartinė formuluotė, kažin, ar yra pakankama. Na ir agentūros buveinė, aišku, bus e, diskusijų ginčių objektas, nežinau, kiek mes tuose ginčiuose dalyvausime. Na, siūlymas yra tikrai labai optimistiškas, bet aš manau, kad čia yra ir nemažai sudėtingų problemų. Dabar dėl vykdomojo direktoriaus. Vykdomasis direktorius yra agentūros vadovas. Jeigu tai yra tiesa, tuomet nemanau, kad tas asmuo gali būti tiesiog paskiriamas taip, kaip siūloma dokumente. Aš manau, kad tai sukeltų problemų. Reiktų atidžiau apie tai pasvarstyti, pamastyti, nes darbas iš ties yra labai svarbus. Dabar kitas klausimas dėl teisinių, teisinio žalos atlyginimo ir panašių problemų. Apie kaštus jau buvo užsiminta. Bet aš norėčiau dar paklausti ir apie Europos parlamento vaidmenį, jeigu sukursime tokią sistemą, kur bus tiek duomenų, tok, tokia informacijos koncentracija, tuomet, mano manimo, Europos parlamento vaidmuo turi kur kas būti didesnis, svarbesnis, mūsų tikrinimo e, įgaliojimai turi būti stipresni ir didesni Taigi aš manau, kad reiktų padirbėti dėl šiuo aspektu. Pirmininkė, dabar ponas Albrechtas, paskutinis kalbėtojas šiuo klausimu. Labai trumpai. Aš manau, kad, na, tai yra ne pirmasis keitimasis nuomonėmis, bet tikrai visi išsakyti komentarai svarbus ir aš tik tai norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti tai, kas jau buvo paminėta, bet man yra labai svarbu. Būtent sąsajos tarp duomenų bazių, kas numatyta šiame reglamente. Įkuriant agentūrą, aš manau, kad e, tos formuluotės turi būti labai aiškios negalima visko pradėti nuo nulio, reikia pasi, pasitelkti jau veikiančius reglamentus, nes jeigu duomenys bus naudojami be konkretaus tikslo, konkrečiai numatyto tikslo, tuomet reikia numatyti kon, nu, nuoseklę priežiūrą, tikrinimą ir tą darbą turėtų atlikti ir Europos parlamentas. Kuo didesnė duomenų bazė, kuo daugiau joje yra duomenų, Ir jeigu tas duomenų bazės apjungsime, tuo didesnė na, bus rizika, kad duomenys gali būti panaudoti piktavališkai, ne, ne, ne, netik, netinkamų tikslų. Taigi čia turime būti labai atsargus, teikdami nuomonę dėl šios agentūros įsteigimo. Turime pasirūpinti, kad būtų daromas aiškus skirtumas tarp tikslų, paskirčių, e, kaip tie duomenys gali būti naudojami. Ačiū. Gal pranešėjas norėtų apibendinti diskusiją? Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už e, paramožodžius, už e, pastabas išsakytas. Aš šią savaitę ketinu užbaigti pranešimą tam, kad pirmasis na, projektas jau būtų galutinai parengtas ir jo pagrindu mes darbą tęsime. Uh, O dabar tiesiog norėčiau štai ką akcentuoti. Mes ketiname įkurti agentūrą, kuri valdytų duomenų bazės, kuri nepriimtų sprendimų, kaip duomenų bazės gali būti prieinamos tam tikrų agentūrų. Tai reiškia, kad jeigu norime keisti taisyklės dėl prieigos prie tų duomenų bazių, turime keisti patį teisinį pagrindą. Teisinį pagrindą susijusi su kiekviena duomenų baze. Pavyzdžiui, jeigu norime išplėsti prieigą prie vienos ar kitos duomenų bazės ir suteikti tą prieigą agentūrams ar kitiems vartotojams, mes tą turime padaryti pakeisdami teisinį pagrindą, tos duomenų bazės teisinį pagrindą. Na ir ta agentūra, kurią įsteigsime, negali gauti prieigos prie duomenų. Agentūra suskurs tam tikrą greito perdavimo sistemą, patikimą tinklą, gerą duomenų apsaugos pagrindą. Tačiau agentūra prieigos prie duomenų neturės. Mums, siekiant apsaugoti duomenis, teks pasirūpinti, kaip bus atskirta agentūros e, uždaviniai, agentūros uždaviniai ir duomenų, e, esamų duomenų bazėje mm, teisėti naudotojai. Taigi, ponė pirmininkė, tekstą parengsiu šią savaitę, kaip minėjau. Ir tikiuosi, kad kolegos galės toliau dirbti mano teksto pagrindu ir jį patobulinti savo pastabomis ir pakeitimais. Taigi, dėkoju labai. Thank you very much, Mr. Coelho. Ačiū, ponia Coelho. Ir taip periname prie aštuntojo darbo tvarkės punkto. Galimybė visuomeniai susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Pranešė šiuo klausimu yra ponas Kešmenas. Svarstome pranešimo projektą, kurį draugė rengė Liberafko komitetai Pranešėjai yra Michael Cashman ir ponė Jatinmaki NAFKO komitete. Šiandien pristatomas pranešimo projektas, paremtas 2008 komisijos pasiūlymu dėl galiojančio reglamento 40, 1049 peržiūrėjimo. Tad Tačiau dabar jau dirbame pagal Lisabono sutartį ir komisija nusprendė laikyti savo pirminio pasiūlymo, nežiūrinti tai, kad atsirado naujas teisinis pagrindas reglamentuojantis galimybę susipažinti su dokumentais. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo visos es institucijos ir agentūros turėtų uh, įgyventinti tuos pačius skaidrumo ir konfidencialumo principus įtvirtintus 1049 reglamente. Ir įvyks, rytoj įvyks pirmasis pasikeitimas nuomonės, nuomonėmis su kai kurių institucijų ir agentūrų, tai, kurias tai liečia atstovais. Išklausysime jų nuomonės ir pasiūlymus Ir šią progą norėčiau kreiptis į pranešėją poną Kešmeną ir paprašyti jo pasidalinti savo žvilgomis šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs visiškai teisingai sakote, bu, yra numatytas klausimas su įvairių agentūrų atstovais ryt po pietų. Džiugiuosi, kad jis įvyks. Sekretariatas tikrai labai dirbo, kad tas renginys įvyktų ir kad jame dalyvautų ir konstitucinių reikalų komiteto nariai. Kaip kai kas žino, uh, šis, praneš, šis klausimas svarstomas jau kurį laiką ir šios kadencijos parlamente dalyvavau kelia, keliose susitikimuose su e, šešėliniais pranešėjais. Pranešimo projektas, kurį parengiau, yra projektas, dokumentas diskusijoms. Dauguma pakeitimų yra savaime suprantame ir aiškumo vardan norėčiau paaiškinti siūlymą išbraukti devintąjį straipsnį, kur kalbama apie prieigą prie taip vadinamų opių dokumentų. Tas straipsnis rado 99-2001 metų dėrybų su taryba eigoje ir jis liečia įslaptintus dokumentus, trijų kategorijų įslaptintus dokumentus. Dabar egzistuoja keturios įslaptintų dokumentų kategorijos. Taigi, jeigu visuomenė gali susipažinti su visų uh, institucijų ir jų įkurtų agentūrų dokumentais, tuomet reikia laikytis nuoseklumo. Galbūt šiuo reglamentu mums nepavyks įtvirtinti tokios, tokio vien, vieningo požiūrio, bet tuo tarpu remiamės tarybos pasirinktų uh, dokumentų klasifikavimo modeliu ir jis yra visai tinkamas visų trijų institucijų dokumentams. savo įžanginėme pristatymę jūs minėjote, kokį požiūrį pasirinkome. Padarėme tai pasitarę su teisės, savo teisės tarnyba ir siekėme nusekliai laikytis Lisabono sutarties ir, ir taip pat ES funkcionavimo sutarties ir bandome atitinkamai atsižvelgti į, į teisingumo teismo sprendimus e, šiuo klausimu. Naujasis reglamentas savo ruoštų turėtų užtikrinti nuoseklesnę teisinę sistemą, kurios pagrindu e, galima įslaptinti tuos dokumentus, kurie turi būti įslaptinti ES interesų vardan. Kai kalbame apie įslaptintus dokumentus, tuomet susidurėme su piliečių pagrindinių teisų įgyvendinimo m, apribojimais. Apie tai daugiau kalbėsime rytoj, kuomet e, susitiksime su įvairiausiais pašnekovais. Pone Jatenmakė prie manęs prisijungs rytoj. Taip pat bus Europos ombudsmeno tarnybos atstovai. Taip pat bus ponas Hustings, duomenų apsaugos pareigūnas, kovos su terorizmu koordinatorius taip pat Europos centrinio banko atstovas bei Vokietijos informacijos laisvės komisijos atstovas. Bus Frontex agentūros atstovas, Europolo atstovas bei kiti. Taigi aš tikrai daug tikiuosi iš rytojaus renginio. Noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams už jų pozityvų požiūrį. Ne visada sutarėme, nesutarėme dėl skirtingų politinių linijų, dėl skirtingos kultūros, dėl to, kaip vertinamas, kaip vertinama iš vis galimybė žmonėms susipažinti su dokumentais. Na, mažiausia entuzijazmo šis pasiūlymas sulaukė susilaukė taryboje ir nemanau, kad situacija šiame kontekste keisis. Na, norėčiau šiek tiek paprovokuoti ir pasakyti štai, ką man įdomu, ką naujoji Junktinės karalystės konservatorių e, liberalų demokratų vyriausybė pasiūlys. Šiuo klausimu, nes naujasis premjeras, ponas Cameronas, yra pareiškęs, jog e, dabartinė koalicija Jungtinė karalystė sieks e, atvirės, atvirės daugiau ir įvairesnių galimybių susipažinti su dokumentais. Nekantriai laukiu, kaip, kaip tai e, e atsispindės veiksmuose. Noriu pas, padėkoti kolegai iš komisijos, Simak Mais, su kurio dirbu daugelį metų jau šiuo klausimu. Ir noriu pasakyti, kad mes, mūsų pasirinktas požiūris, komisijos vertinimų apima šiek tiek daugiau, kad mes na, ne visiškai laikomės mums pris, mandato kompe, mūsų kompetencijų. Komisija bevelytų, kad mes tik tai kalbėtume apie, e, direk, apie reglamento peržiūrą. Tačiau mes manome, kad dirbant tokiu pagrindu neužtikrintumėme visų principų įgyvendinimo, todėl ankstesnis parlamento pirmininkas leido balsuoti dėl pakeitimų. Ir todėl per pirmąjį svarstymo etapą mes sprendimo galtinio nepriemėme. Taigi svarbiausia apsispręsti, kaip mes toliau veiksime ir todėl nusprendėme, kad, kad per tą pirmą, pirmame svarstymo etape mes ne, ne, mums nepavyko peržiūrėti direktyvos, parengti naujos direktyvos versijos. Taip pat noriu dar pasakyti porą žodžių apie pakeitimus. Aš labai atvirai pasakiau šešėliniams pranešėjams, kad ten, kur kalbu apie informaciją, apie duomenų bazės, galimybę pasinaudoti tomis duomenų bazėmis. Gali būti, kad tuo pasinaudos suinteresuotos išorės šalys, interesų grupės, kad susipažintų su, do, su informacija, pavyzdžiui, apie Europos parlamento narių asmeninius reikalus na, asmeninio pobūdžio informacija yra e, tvarkoma pagal duomenų apsaugos direktyvą, tačiau kalbant apie e, personalą, išmokas parlamento nariams, tai tokia informacija, norėčiau tą pasakyti, e, nariams tokia informacija bus prieinama pagal mano siūlomą redakciją. Nes aš nenorėčiau, kad kažkas po šios dokumento svarstymo sakytų, na, aš nežinojau to ar ano. Mes turime kalbėti apie numanomas pasiekmes e, ir, ir galimas, tikėtinas pasiekmes. Ir manau, kad kuo, kad kuo parlamentas bus atviresnis santykiuose su piliečiais, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais parlamentais, žurnalistais, manau, kuo būsime atviresni, tuo mažiau dezinformacijos ir šmeižikiškos informacijos apie mūsų e, instituciją pasirodys. Manau, kad būtent tokiais būdais tokios informacijos ir išvengsime. Taigi tai yra svarbiausi klausimai, kuriuos norėjau aptarti. Dabar tikiuosi galimybės išklausyti jūsų nuomonės, pasimokyti iš jūsų ir taip pat parengti geresnį pranešimo projektą nei tas, kuris yra jums pateiktas. Ir aš tikiuosi, kad visi šešėliniai pranešiai rytoj turės galimybę dalyvauti renginyje, kur bus galimybė išklaus, sužinoti, ką mano įvairiausių agentūrų, organizacijų atstovai apie tai, nes šiuo metu egzistuoja teisinis vakumas. Ir komisija priedė taip pat kalba apie e, tai, kaip Lisabonos sutarties įsigaliojimas keičia šio dokumento svarstymą, bet žinau, kad mūsų teisės tarnyba laikosi kitos nuomonės. Dėkoju, ponė Kešmenai. Aš pritariu jūsų pastaboms, ypatingai pastarai pastabai dėl to, kad Europos parlamentas turi rodyti pavyzdį skaidrumo klausimu. Taip pat tikiuosi, kad na, skaidrumo kultūros institucijose nėra. Ir aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad taryba labai nenoriai teigia, teikia informaciją ir nenoriai įsileidžia į diskusijas. Dažnai išorės santykiai yra laikomi tam tikrų pretekstų padaryti dokumentą slaptu. Ne visuomet tai pasiteisina, ne visuomet tai padaryti yra įmanoma, bet na, aš tikiuosi, kad šis reglamentas taps informacijos laisvės įstatymo akto JAF atitikmuo Europoje. Tai yra tas įstatymas, kuris puikiai veikia Junktinėse Amerikos valstijose. Turiu du norinčius pasakyti, ponas Kešminas. Labai įdomiai e, pakomentavote, aš e, šį beitą norėčiau paaiškinti prieš perinant prie diskusijų jūs paminėjote JAV informacijos laisvės aktą, mes e, surengėme videokonferenciją su Kapitolijos kalbos atstovais. Ir dar prieš reglamentą jau buvo teigiama, kad jeigu pasieksime to, to ką užsibrėžėme ir tą padarėme, tuomet mes, mes pralenksime Junktinių Amerikos valstybių informacijos laisvės aktą įstatymą. Įvyko tam tikrų pokyčių, taigi dabar reiks pasivyti, bet daugeliu atžvilgių mes e, pirmaujame, lyginant mus su kita, kito šalimi esančia už Atlanto. Pirmininkė, na, bet kokia konkurencija, bet koks konkursas e, dėl skaidrumo pasaulio čempiono yra tik tai sveikintinas dalykas. E, ponas e, Lyon. Ačiū. Šiuo klausimu, aišku, nebus lengva pralenkti poną Kešmeną. Jisai e, atliko puikų darbą ir pateikė puikų pasiūlymą ir, ir e, gerą pagrindą diskusijoms. Šešėlinių pranešėjų susitikimuose mano darbuotojai mane informavo, kad tiksliau Europos parlamento sekretariato darbuotojai išsakė tam tikrus perspėjimus, ką tai reiškia parlamentui. Ir aš sutinku su jumis, ponė pirmininkė, kad netokia turėtų vyrauti šiame parlamente kultūra ir darbo atmosfera. Duomenys apie mūsų finansinę situaciją turi būti prieinami vis, vis, visiems norintiesiems. Aš dėl to džiaugiuosi, kad taip yra ir niekas, nemanau, nori ką nors paslėpti dėl savo finansų. Uh, Dabar tai, kas yra kalbama 32 pakeitime, kur kalbama apie dokumentų apibrieštis, turime labai atidžiai apsvarstyti asmenius duomenis, medicininius duomenis, pavyzdžiui, juos reikia atsargiai apmastyti, įvairius kitus duomenis susijusius su mūsų darbuotojais čia parlamente. Uh, Na, nes čia galime atsidurti gan sudėtingose situacijose, bet mano manimu tai yra tik tai išimtis. Privatus gyvenimas. Tai turėtų būti išimtys, bet prieinamos informacijos apreiptis turi būti tikrai labai didžiulė su šiokiomis tokiomis išlygomis. Na, aš turiu keletą dar pastabų dėl 19 pakeitimo, lobistų registravimo registro. Čia daug pažangos nepasiekėme. Tas registras kol kas yra labai vangus, bet reiktų matyti jį pavadinti privalomų lobistų registru, nes dabar, pagal dabartinį pavadinimą nelabai aišku, kas tai yra. Dabar dar kitas 72 pakeitimas kur kalbama apie laikiną neprieinamumą prie dokumentų. E, aš manau, kad turėtų būti daroma nuoroda į priežastis, kodėl neleidžiama prieiti prie duomenų. Tiesiog turi būti išsakomos aiškiai priežastys, kuomet tie duomenys negali būti gaunami. 33 pakeitimas kurį, dėl komiteto, kurį įsteigs parlamentas ir bus analizuojama klasifikuota įslaptinta informacija. Aš norėčiau gauti garantijų, kad visos politinės frakcijos galėtų būti atstovaujamos tame naujajame komitete, kad visi būtų atstovaujami, nes na, yra daug klausimų, kuriuos turime čia aptarti ir priimti sprendimus ir būtų apmaudu, jeigu ne visos politinės frakcijos būtų atstovaujamos tame komitete. Ir galiausiai 56 pakeitimas. dėl kaštų perdavimo žmonėms, kurie prašo informacijos. Nemanau, kad tai būtų sąžininga. Na, kai surašyta viskas atrodo neblogai. Tačiau problema ta, kad tos sumos gali būti nemažos ir tai gali mm, atgrasinti norinčiusius Gal. Kolegos, yra dar keletas norinčių pasisakyti, todėl paprašysiu kitų kalbėtojų kalbėti trumpiau. Pone Zomer. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, Mm, turėjau galimybę aptarti šio pranešimo rengimą ir domėjausi gal, apie, domėjausi, ar jis bus išverstas į visas kalbas, nes mes turime teisę dirbti gimtają kalbą. Vertime į vokiečių kalbą, kuris pasirodė penktadienį, praėjusį penktadienį prieš pat e, savaitgalį, penktą valandą vakaro, tai, o kitomis kalbomis dokumentas pasirodė septintą valandą vakare. Ir todėl gavus tokiu laiku tą dokumentą sunku turėti nuomonę apie jį jau pirmadienį. Ir per 11 mano darbo metų parlamente turiu pasakyti, kad mes esame verčiami dirbti savarankiškai ir svarstome tikrai opius dokumentus, bet dar kartą noriu akcentuoti, kad mes turime teisę dirbti gimtają kalbą, skaityti dokumentus gimtają kalbą. Ir Primenu tai ir tikiuosi, kad ateityje tai bus užtikrinta. Toliau. Bendro pobūdžio problemos e, susijęmas su šiuo pranešimu, man atrodo, kad jos neišspręstos nepakankamai aiškios formuluotės, nepakankamai griežtai suformuluoti tos ribos. Pavyzdžiui, dokumento apibrėžimas turi būti paprastesnis, aiškesnis taip pat informacija. Yra skirtumas tarp galimybės susipažinti su dokumentu ir gauti galimybę susipažinti. Tačiau prieiga prie informacijos jau yra kas kita. Tai yra skirtingi dalykai. Manau, kad reiktų atskirti tarp institucinius susitarimus ir konfidencialius dokumentus. Reikia suteikti institucijoms galimybę susipažinti su konfidencialiais dokumentais. Man susidaro įspūdis, kad pranešėjas bando susipažinti, kalbėti apie galimybę susipažinti su tarp instituciniais susitarimais ir, ir šio pranešimo tikslais keisti tą susitarimą. Nemanau, kad toks turėtų būti šio pranešimo tikslas. Čia yra pranešimas apie visuomenės galimybę susipažinti su dokumentais. Kaip parlamentas, kaip institucija svarstys šiuos klausimus? Mes esame įstatymų leidybos institucija. Taigi, kaip po tokia mes kaip parlamento nariai, turime galimybę, susi, turime teisę susipažinti su įvairiausiais dokumentais. Ir čia aš iš pasigendu aiškesnio vaidmenų atskirimo. galimybę parlamento nariams, jų padėjėjams, pareigūnams susipažinti su dokumentais, visuomeniai galimybę susipažinti su dokumentais. Neaišku, apie kokias galimybės kalbama. Ir, ir šiandien man iš vis atrodo nebeaiški ši situacija. Galima kalbėti apie domenų apsaugą, tačiau kita vertus pranešėjas sako, perspėjamus. Jeigu kalbame apie, pavyzdžiui, parlamento narių padėjėjus, tai visi su, su juos liečiančiais dokumentais visi turi gal, teisę susipažinti. Tačiau ar iš tikrųjų taip yra, pavyzdžiui, Vokietijoje galioja e, paslapti konfidencialios informacijos saugo, saugojimo prievalė, jeigu kalbame apie mokesčius mokamus, taip pat e, klausimus susijusius su sveikatos būklė. Taigi, aš pasigendu tokių grupių, tokios rūšės informacijos atskirimo. Toliau, kas yra E, kaip suvokiamas visuomenės interesas, taip pat visuomenės interesų saugojimas, informacija susijusiu su šiuo aspektu. Kas nuspręs, kad vis, svarbių visuomenės interesų apsaugojimo vardan reikia elgtis vienaip ar kitaip tą apibrėžimą reikėtų suformuoluoti aiškiau. Čia atsiranda daug interpretavimo galimybių. Manau, kad daugeliu atveju reikia, form, reikia konkretesnių formuluočių, kad būtų aišku, kas turi galimybę susipažinti su kuo. Ir galiausiai ombudsmenas. Kas nuspręs, ar galima leisti susipažinti su kai kuriais dokumentais ar ne? Man atrodo, kad kai, kurie, kai kuriais atvejais ombudsmenas nebus kompetitingas. Galbūt reikėtų keisti ombudsmeno vaidmenį. Reikia apsispręsti, reikia dar vieno ombudsmeno ir ar iš tikrųjų ombudsmenas spręs, prims sprendimus visais šiais klausimais. Toliau dar keletą žodžių apie turinį. Manau, jog šio pranešimo tikslas turėtų būti su, suteikti galimybę Europos piliečiams suvokti procesus vykstančius jų šalise. Aišku, mes norime, kad ES būtų skaidri, kad piliečiai nesijaustų kažkaip atskirti, kad jie nesijaustų, kad, kad yra užrybėje, bet tuo pat metu turime būti atsargus. Deja, rengdami šį pranešimą pasiekėme priešingo rezultato nei norime piliečiams bus suteikta per daug informacijos. Tačiau labai didelė dalis tos informacijos yra ir labai svarbi. Ir man atrodo, kad pilietis nesuvoks, neprieps tos visos informacijos, nebetskirs, kas yra svarbu ir kas nesvarbu tame dokumentų sraute ir atrodo, kad Europa vėl bus sunkiau, taps sunkiau suvokiama. Tai toliau peticijų komiteto klausimas. Jie vėl, vėl įtrauktas vėl matau kitokį darbų planą. Ar viskas svarstysime po vasaros, kaip vyks toliau svarstymas? Ar laikysimės patyčių komiteto pasiūlymo? Atsiprašau, kad jūs taip nutraukiau, bet kalbėtų yra daug ir jeigu kalbėsite po 5-6 minutės bus labai sudėtinga. Taigi labai glaustai prašau visų pasisakyti, kad išvengtumėme per dėm ilgų pasisakymų. Ponas Bronsas, kitas kalbėtojas. Ačiū. Aš žinoma esu už tai, kad visuomenė turėtų prieigą prie ES dokumentų, tačiau tai būtų nenaudinga, jeigu dokumentai yra surašomi neaiškiami glota kalba. Bet koks dokumentas, mano manimu, turėtų e, praeiti suprantamumo testą. Ar paprastas visuomenės atstovas kiekviena ES valstybė supranta dokumentą prieš tai ne, negavęs žinių arba atlikęs kažkokio tai tyrimo. Daugumą atvejų, mano manimu, tokio testo dokumentai neišlaikytų. Uh, Na, aš tiesiog ne, nekritikuoju trans, vertėjų darbo. Dokumentai mano kalba dažnai atrodo tarsi būtų išversti per tris ar keturias neaiškės, jų beveik negyvas kalbas. Vertėjų darbas, mano manimu, šiuo atveju yra gan sudėtingas. Taigi aš įsivaizduoju, kad kartais tas tyčinis miglotumas, tyčinis neiškumas yra numatytas tam, kad būtų dar sudėtingiau tuos tekstus suprasti. Ir mes Anglijoje turime tokį žaidimą, e, žaidėjų anglų kalba e, būrelį. Aš manau, kad toks būrelis būtų labai naudingas ir ES mastu. Ačiū visi kalba trumpai. Ir aš norėčiau pritarti Maiklo Kešmeno pasiūlytam požiūriui. Maiklas pristatė, koks buvo pirminis komisijos pasiūlymas ir Maiklas tarsi apvertė šią koncepciją, ne visiškai laikydamasis kai kurių pri, as, pamiršamas kai kurios aspektus Lisabonos sutartimi numatytus, e, numatytų principų. Mes suprantame, kad būtent dėl to čia iškyla kai kurių problemų. Aš matau, kad tie du tekstai yra absoliučiai skirtingi. Žinau, kad darybos bus sudėtingos, tačiau mums tenka užduotis labai aiškiai parodyti, kad parlamento vaidmuo yra, na, būtent pasakyti už tokį požiūrį ir, ir jį atstovauti. Ačiū. Uh, Pone, ponas Jekulino. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Čia kalbame apie 2001 metų reglamento keitimą. Aš be jokios abejonės labai atidžiai šį tekstą išnagrinėjau, taip pat išklausiau visų e, skirtingai pasisakiusių kalbėtojų. Teksto tikslas yra aiškus, tikslus. Ir iš esmės galime pritarti, kad reikia gerinti prieigą piliečiams. Piliečiai privalo turėti galimybę dalyvauti ES sprendimo procese. Ir piliečiai taip pat turi turėti galimybę kontroliuoti tai, ką veikia jų atstovai, nes mes juos atstovaujame. Ir dar apibrieštis atidžiai iš išnagrinėjau, na taip, archivuojami dokumentai, dokumentai, slapti dokumentai, kartais sunku yra čia susigaudyti, bet dabar norėčiau keletą pastabų pateikti. Tai, ką sakė ponas Kešmanas, kuris turi daugiau patirties nei aš, yra teisybė. Sunku yra tai numatyti. Pone Kašmanai, šiandien mes balsuojame dėl pirmojo dokumento dėl internetinės valdysenos, dėl. Dabar visi klausia, kaipgi, nesant vertimo į kalbas, pavyzdžiui, italų kalbą, sugebėjome tai padaryti. Atrodo, kad reikės peržiūrėti visą organizaciją. Juk esant e, prieigai reikės atitinkamai perorganizuoti struktūrą, visą sistemą reikės peržiūrėti. Tai, aišku, kainuos daug. Pone Kašmanai, mano manimu, visko nebūtina yra publikuoti. Štai, pavyzdžiui, 14 jūsų pakeitimas dėl publikavimo ES oficialiajame leidinyje. Galbūt galima būtų čia publikuoti ištraukas arba rezumė, galima būtų e, tam tikros nuostatos tikslą paaiškinti ir taip pat, ką jūs čia 16 susi, pakeitime vadinate specialiaisiais susitarimais. Kasgi tas specialas susitarimas yra tuo atveju, kai mes nesutarėme dėl tam tikro teisės akto publikavimo. Dabar kitas dalykas. Teisingas, teisėtas prieimas prie dokumentų. Tačiau kartais tai gali nesveikas malsumą sužadinti. Ačiū. Sis Alfano. Toliau mano sąraše dar yra ponia Alfano. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Kešmanui. Žinau, kad ne vienerius metus jis jau dirba skaidrumo klausimais. Tam, kad piliečiai turėtų geresnę prieigą prie dokumentų. Teisės tarnyba mano, kad Europos parlamentas turi dar platesnę prieigą prie dokumentų suteikti kaip Swiftas, PNR ir panašus dokumentai. Dabar norėčiau keletą klausimų užduoti, nes kai ko čia nesupratau. 33 straipsnis 9 dalis. Čia sakoma, kad Europos parlamentas uždarajame, uždarojo komiteto posėdėje gali turėti prieigą prie slaptų dokumentų. Ar čia jau yra apribojamas, ar galim tame dokum, komitete daugiau nei septyni parlamento nariai dalyvauti. Toliau 30 straipsnis, antroji dalis čia kalbama apie prieigą prie teisės aktų. Sakoma, kad nariai priklausantis ES institucijoms turėtų naudotis turimais vidiniais instrumentais gauti prieigai prie dokumentų. Tačiau jeigu jie naudojasi savo kaip piliečių teisėmis, tai tai jau nebetenka prasmės. Dabar nesuprantu, kodėl yra keičiamas 39 straipsnis, kuris jau buvo parlamento patvirtintas. Na ir dar vienas paskutinis dalykas, kurį norėčiau taip pat čia išsiaiškinti. Lygnant su ankstesniu pranešimu. Kągi jūs čia paukojote, kas buvo atmesta iš senojo pranešimo. Ačiū, ponė Alfano. Na ir dar vienas papildomas pranešėjas buvo, tiksliau kalbėtojas paprašė įtraukti į sąrašą, ponė Weber ir po to ponės Mokaver. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją. Žinau, kad jau kurį laiką bandome parengti reglamentą dėl uh, visuomenės prieigos prie dokumentų. Ir, na, tikrai stebina, kad vis dar yra pastabų, kurios vietoj to, kad pagerintų tekstą, yra skirtos tam, kad, na, būtų šiek tiek stabdomas tas procesas, apskaitai kvestionuojamas tas dalykas. Na ir man nėra lengva parodyti ES piliečiams, kaip būtų galima uh, kalbėti apie demokratijos deficitą, apie tai, kiek ES yra nutolusi nuo piliečių, kai tuo pat metu mes net negalime parengti darnaus išsamaus reglamento dėl visuomenės prieigos prie mūsų dokumentų. Per pastarosius dešimt metų tose valstybėse, kurios, kažin ar galėjo save vadinti demokratiškomis, tie teisės aktai jau yra dėl galimybės visuomenė susipažinti su dokumentais. Ir tai, kad ES to nėra, man tiesiog atrodo gėdinga tų žmonių santykių, tų žmonių, su kuriais kalbamės ir susitinkame. Taigi aš tikrai tikiuosi, kad galiausiai pasieksime susitarimą ir konstruktyviai išspręsime šią situaciją ir nebandysime teikti tiek pakeitimų, kuriais bandoma atskiesti pranešimą, sumenkinti jį, nes tikrai to nenorime. Mes visi puikiai žinome, kad už to slaptumo, konfidencialumo, nenoro atskleisti dokumentus visuomet žmonės šiek tiek įtarinėja, ar ten nėra korupcijos, ar nėra kažkokių dalykų, kurie kitiems yra neaiškus, ar tiesiog mums nerūpi tie piliečiai. Mes, kaip parlamentas, norime, kad jie mus išrinktų, o kai jau prieinama prie atskaitomybės, prie galimybės susipažinti su dokumentais, sustebėti, tada sakome, ne jūsų reikalas. Mano tokia situacija atrodo visiškai neprimtina. Ačiū poniai Weber, e, Makovei. Ačiū. Aš taip pat norėčiau išsakyti paramos žodžius e, dėl uh, galimybės, galima platesnės galimybės visuomenės susipažinti su dokumentais ir kartais yra informacijos kuri mūsų vertinimu yra netokia reikšminga piliečiams, bet čia ne mūsų reikalas, patys piliečiai turi apsispręsti, kokios informacijos jie nori. Ne mes turime apsispręsti, e, kokios informacijos jiems reikia, jie patys e, ją renkasi. Taip pat e, dėl sunkiai suvokiamų tekstų. Aišku, čia yra problemų, bet mes turėtumėme padirbėti šioje srityje ir neturime riboti visuomenės galimybės prieiti prie dokumentų vien dėl to, kad tekstai mūsų manimo yra pertien sudėtingi ar ne, nepakankamai gerai parašyti. Na, o pats mechanizmas buvo sukurtas tam, kad bendravimas su visuomenė vyktų, ko galima sklandžiau, kad būtų numatyta galimybė prieiti prie dokumentų. Ir čia yra jau kaip ir mūsų problema, kad to nėra ir mes turime ją išspręsti. Ir visi argumentai tikrai nėra skirti tam, kad būtų užkirstas kelias gauti informaciją. Ačiū prieš suteikdama žodį komisijos atstovams. Aš dar norėčiau keletą pastabų savo ruoštų išsakyti. Kiek suprantu, yra didžiulis kontrastas tarp to, kiek mes sumažinome piliečių privatumą per pastarosius dešimt metų, teikdami argumentą, kad jeigu nėra ko slėpti, tai nėra ko ir bijoti. Ir vis, valstybinės institucijos gali gauti bet kokius piliečių jautrius duomenis, bet kai jau ta logika yra apsuka, apsukama, apsukama 180 laipsnių kampų ir kalba eina apie mūsų informacijos atskleidimą, tuomet jau tos institucijos tampa kur kas slap, slaptesnės. Slap ir numato savo kur kas daugiau privilegijų negu kad atskiri piliečiai. Taigi aš manau, kad čia yra didžiulė, pusiau, ne, didžiulė, didžiulė disbalansas. Dar klausimą turiu Maiklui. Jūs teigiate, kad e, tas instrumentas, ta priemonė bus dar stipresnė negu informacijos laisvės aktas, JAF aktas. Uh, Na, nesu dėl to įsitikinusi. Galbūt reglamentas ir suteiks piliečiams nemenka priemonė. Tačiau problema ta, kad ES institucijos visuomet gali pasislėpti po, pavyzdžiui, subsidiarumo argumentų arba tartutinių santykių argumentų. Visuomet surandama priežasčių, kodėl uh, Na, kaip ir norėtumėme atskleisti dokumentus, bet negalime dėl to, kad mūsų tarptautiniai partneriai to nenori ar valstybės narės to nenori. Jau nekartą mačiau tokių situacijų. Pavyzdžiui, dėl kūno skanerių. Gavome daug informacijos iš bičiulių amerikiečių, kurie gauna, gavo informaciją dėl techninių specifikacijų ir techninių kūno skanerių aprašų, bet kai paprašėme tokios pačios informacijos iš nacionalinių valdžios institucijų, tos informacijos negavome. Gavome iš amerikiečių, bet identiškos informacijos paprašė iš nacionalinių vyriausybių, jos negavome. Nes nėra ES institucijos, kurios galėtumėme paprašyti, pareikalauti tos informacijos. Taigi čia yra tam tikras vakumas, skylė. Ir dėl to labai dažnai mes turime pasikliauti JAF uh, informaciją dėl to, ką daro e, jų vyriausybė, o ne ES vyriausybės. Taigi aš manau, kad tą problemą reikia spręsti. Komisijos atstovai norėjo pasisakyti. Labai prašau jūsų, ko galima glaušiau pasisakyti. Dar nevėluojame, bet laiko vis tiek turime labai nedaug. Taigi skiriu jums, skiriu jums tris minutės, o po to dar pranešėjas apie bendrins. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai labai trumpai kalbėsiu. Uh, Sveikinu Michaelą Cashmaną už tai, kad tas klausimas buvo vėl sugražintas į šį komitetą ir buvo iš naujo pradėtos diskusijos šiame komitete, komitete, kuris nori vesti konstruktyvų dialogą ir paremti šį procesą. Pirmasis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad tai yra reglamentas susijęs su piliečių teisėmis. To ir tikėjomės. Priėmėme naują sutartį, kurioje piliečiai yra įvairių straipsnių ir taip toliau objektai kalba eina apie piliečių iniciatyvą, kitus dalykus, taigi kalba eina apie piliečių teisę gauti informaciją iš institucijų. Taigi kalba eina apie paralel, par, paralel, paralelinės diskusijas, apie prieigą prie dokumentų ir negalime pamiršti, kad tai visų pirma yra teisėtos teisės paremtos sutartimi E, klausimas, teisės, kuri yra numatyta piliečiams gauti veikiančius dokumentus. Ir aš manau, kad reglamentas yra gan geras ir mes e, komitete gauname matyti daugiausiai užklausimų, didžiausia dauguma užklausimų yra patenkinama ir yra taip pat numatyta apeliacinė procedūra, kaip remiantis precedentų teisę būtų galima išspręsti galimas problemas. Dabar vienas, viena problemų yra ta, kad iškel, iškelta abejonių, kilo abejonių keliose srityse ir mes turėjome teismą pasikliau, pasikliauti teismo sprendimu. Ir aš manau, kad tų dalykų galima išvengti. Mes norėtumėme, kad e, teisėkuros institucija apibrieštų, kokios galėtų būti tos teisės. Taip pat norėčiau papildyti jūsų pastabas, ponė pirmininkė. Komisija puikiai suvokia, kiek svarbu yra subalansuoti du svarbius reglamentus dėl prieigos prie dokumentų ir asmeninės duomenos, duomen, asmeninių duomenų apsaugos. Ir kaip žinote, mes dabar patraukti į teismą esame dėl, dėl pastaro reglamento, dėl vienodo statuso. Nes institucijos turi begalę daug informacijos apie piliečius. Uh, Bet kaip jūs teigiate ir daugelis kitų teigia, lygiai taip pat svarbu, kad ta informacija, asmeniai duomenys nebūtų jais klaidomas į kairę ar į dešinę. Ir tikime, kad 1039 10, reglamentas ir kitas reglamentas turi būti labai gerai su, su, suderinti. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti. E tas klausimas atsispindi komisijos pakeitimuose ir tai yra labai svarbu mums. Būtent, kad komisija nėra vien tik tai, kad didžiulė administracija, Bruselio administracija ES. Mes esame ir politinė institucija ir komisija imasi politinių iniciatyvų. Tačiau komisijai tenka dar vienas vaidmuo, dėl kurio mes neribaujame, kuris nėra visapusiškai atspindėtas. Būtent, kad mes esame ES konkurencijos institucija. Ir aš manau, kad visi norėtumėme tą vaidmenį išsaugoti. Tai yra tas vaidmuo, kuris veiksmingai yra įgyvendinamas, naudingas visiems, siekiant įtvirtinti vidaus rinką. Ir be jokios abejonės tie dokumentai, kuriuos turi komisija, kurie, kuri gaunama dėl kartelių, e, konkurencijos teisės pažeidimų, tokie dokumentai tikrai negali būti vieši. Taigi aš tikrai jūsų labai prašau pamastyti apie tai, padėti mums surasti būdą, kaip būtų galima apsaugoti komisijos vaidmenį konkurencijos rytyje, nes tai yra vienintelė institucija, kuri turi įgaliojimų konkurencijos rytyje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mr. Cashman. Ačiū, ponė Cashmanai. Gal galite per porą minučių viską apibendrinti? I could, I galėčiau, bet tuomet būčiau apkaltintas tuo, kad neatsakiau į klausimus. Pabandysiu viską apriepti. Noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė, netgi tiems, kurie nepritarė mano pasiūlymams. Pakeit, 35 pakeitimas. Denisai, kalbėjote Klausėte, ar, reikia, ar tas tu, registravimas turi būti privalomas? Taip, manau, kad taip. Bet nereikia juridinio pagrindo, kad, kad tai būtų privaloma. Kiaušinį arba verdi arba e, sulaužai laukštą ir iškėpi iš jo kiaušinienę, taigi reikia pasirinkti, kaip norime elgtis. Noriu priminti štai, ką aš niekad nesiekiu žemiausio bendro vidurkio, aš siekiu didžiausio, maksimalaus įmanomo rezultato piliečių vardan. Taigi mes turime nepamiršti ir e, duomenų apsaugos direktyvos 46 2000, man atrodo. Bet kai kurie iš šių pateiktų pasiūlymų pateikti Europos parlamento narių, o ne kino nors kito. Ir visos šios direktyvos galioja visiems vienodai. Taip aš noriu išspręsti tą kylančią sumaištį ar nesusipratimą, kad tais dokumentais gali duotis Europos parlamento nariai, užsitikrinami savo prieigą prie dokumentų. Visiškai, taip visiškai nėra. Apie tai kalba tarp instituciniai susitarimai. Kodėl juos miniu? Nes jei jų nebūtų buvę 2000-aisiais. Ir nebūtų atsiradę tarp institucinių susitarimų, kur kalbama apie institucijų teisės ir galimybę susipažinti su dokumentais. Taigi, jeigu yra kažkas jau patvirtinta naudotis tomis procedūromis, jeigu jos netaikomos, reikalaukite, kad jos būtų taikomos. Taigi, Denis, daugelis šių pasiūlymų, prašymų buvo pateikta teisininkų ir lobistų ir mes akcentuojame, kad tai e, aplikuotina tais atvejais, kai, kai dokumentai nėra elektroniškai prieinami. Amerikiečiai apie tai kalbėjo su mumis, jie kalbėjo apie viešąjį registrą. Taigi bandau viską apriepti kiek manoma greičiau. Vertimas buvo pateiktas penktadienį. Man atrodo, kad mums mokami dideli atlyginimai tam, kad mes dėtume ir savaitgaliais. Aš ką tik grįžau iš Pietų Amerikos ir dabar nagrinėjau šį dokumentą. Tikrai labai svarbu, kad visi dokumentai būtų prieinami visomis visų valstybių kalbomis, bet mes būtent dėl to ir viską derinome, kad būtų jie prieinami jums. Galbūt reikia prašyti daugiau lėšų, kad būtų gri dokumentai greičiau išverčiami, nes tai yra pagrindinė, jūsų viena pamatinių teisių e, dirbti gimtają kalbą. Aš tikrai čia neprieštarauju jūsų dėstytai minčiai. E, Ne, aš nemanau, kad mums teks nesutarti dėl daugybės dalykų, ponė Makovei. Juk jūs esate pagarsėjusi tuo, kad pasinaudodama atvirumo ir skaidrumo principais kovojate su korupcija savo šalyje. Juk būtent todėl ir norime, kad ši informacija būtų prieinama. Ir manau, kad negalima sakyti, jog informacijos gali būti per daug ir piliečiai jos nebesupras. Uh, nevyriausybinės organizacijos atsirenka, žurnalistai atsirenka reikalingą informaciją, bet svarbiausia yra pateikti, publikuoti visus dokumentus visiems prieinamame registre, kiek įmanoma anksčiau. Dva, darbų tvarkaraštis aš esu pasirengęs m, pakeisti datas, kad visi turėtų galimybę prisidėti, bet nenoriu, kad tai kažkaip trukdytų priimti sprendimą. Viską reikia spręsti konkrečiu, konkretaus atvejo pagrindu. Pavyzdžiui, prisiminkime atvejį, kuomet tą neseną naftos išsiliejimą ir paskui buvo keliamas klausimas, e, kokią informaciją British Petroleum bendrovė suteikė apie tai ir kokią informaciją buvo galima gauti. Toliau ponia Bronsai, galbūt tai nėra jūsų partijos linija, bet jeigu jūs norite, kad aš aiškiau suformuluočiau, kreipkitės į mane. Pone Kinga, gal ačiū Jums. Žinau, kad darybos bus sunkios, bet aš manau, kad jos nebus ilgos. Atšvelgiant tai, ką, kokias, kokius pasiūlymus šiandien išsakym, išsakėme, frakcijų vadovai tiesiog turės suformuluoti pasiūlymus ir paskui aš turėsiu pasitikrinti, ar mano pasiūlymas yra tinkamas. Pone Akolino, taip, kaštų kainos tikrai negalime pamiršti, nes juk už viską moka piliečiai. Tačiau turime nepamiršti, ko mes pasieksime ilgainiui, koks bus ilgalaikis poveikis. Toliau laikinosios procedūros, e, kuomet piliečiai nebūtinai turi galimybę susipažinti su visais dokumentais. Čia kalbame apie dalinę prieigą. Jūs taip pat kalbėjote apie um, darb, darbų tvarkaraišti, tai susiję ir su Lisabono sutartimi. Piliečiai turi dalyvauti demokratiškose procesuose. Uh, Tačiau, kai nežinai, kurie direktoratai, kurios tarnybos yra atsakingos ir dalyvauja, na, sunku daryti, bandyti daryti įtaką. Pone Alfano, septynių narių komiteto klausimas. Tai yra atviras pasiūlymas, 30 pakeitimas. Noriu priminti parlamento nariams, kad čia kalbama ne apie jų prieigą prie dokumentų. Buvo išbrauktos nuostatos, uh, E, kuriuose yra nuorodų į parlamento narių statutą. APP e balsuojant dėl to nebalsavo už šį pasiūlymą ir man atrodo, kad kai kurie pakeitimai, būtent šis pakeitimas yra pa, paviršutiniškas, nes šis pasiūlymas, šis pakeitimas tikrai nepadarys jokios įtakos narių statutui, o 39-ame pakeitime kalbama apie jurisprudenciją. Pone e, Renata Weber, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, už tai, kad minėjote demokratijos deficitą, kurio nepašalinsime, jeigu sąmoningai to nedarysime. Mus gali netgi apkaltinti tuo, kad mes jį didiname. Pone Makovei, dar kartą dėkoju Jums Iš tikrųjų, visuomenė turi apsispręsti, ko ji norim, yra mechanizmai, kad mes galėtume jai padėti tai padaryti, tiek įmanoma veiksmingiau ir greičiau. Tre... E, veto teisė trečiai šaliai, jūs minėjote apie trečiasias valstybė, valstybės. Taryba bandė spręsti, komisija bandė ką klausimą spręsti ir mes bandėme, tačiau jis neišspręstas dar. Ir jį reikės toliau nagrinėti. Sutinku su Jensu su visomis jo mintimis, bet manau, kad dokumentai konkurencijos klausimais yra apriepti. Jeigu kalbame apie vykdomą tyrimą, tuomet komisija iškyla problemų. Tačiau, kuomet tyrimas baigtas, baigiamas ir kai informacija yra prieinama, tai gali pasiūlyti, kad gali paaiškėti, kad bendrovė, kuri buvo kartelio dalimi, suteikė informacijos, kuri ir e, na, išardė, kurios pagrindų tas kartelis buvo išaiškintas, išardytas, tai tikrai m, mm, gali ne, neduoti pagidavimo rezultato. Tikiuosi, kad e, na, nebus taip, kad patrankomis bandysime šaudyti muses. E, Aš tikiuosi, kad taryba dar ne, įsigilins į šį klausimą. Kalbame apie trečių, trečiasią šalis liečiančius dokumentus ir siūlome spręsti tą klausimą taip, kad trečioji šalis dalyvaujanti procese na, ir sprendžia iki galo, kada tie, doku, ar, ar, ar, tie dokum, ar tos dokumentus padaryti viešais ar ne. Ir baigdamas noriu pasakyti dar vieną svarbų dalyką. Kai, kai sakau, kad e, laikausi kažkokių principų, na, čia turiu omeny ne Karlo Markso e, prin, principus. Princip, aš kai kuriuos principus galiu koreguoti. Ir vis, mes visi kovojame už kai kuriuos dalykus. Nuo 2004 metų mes kartais kovojame už principus, kuriuos, na, tenka paukoti. Galbūt paukodamas tuos principus tu laimi kovoje, nes tuos principus kai kada perima ir kiti. O kalbant apie skaidrumą, ir atvirumą niekas nesikeis, niekas nepasikeis ir žmonėms tikrai rūpės, kodėl kai kurių frakcijų nariai nebalsavo už tuos pasiūlymus. Ačiū pirmininkė. E, Bet manau, kad aš mano pasisakymo ilgis paaiškinamas tuo, kad svarstėme tikrai svarbius klausimus. Ačiū labai, mačiau, kad norite pasisakyti, be žodžio jums nesuteiks, nes yra penkios minutės po penkių, dabar turime kalbėti apie keliaivių duomenų perdavimą. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu ir praeitą savaitę jau teigiau, kad pusė šešių turėsiu išeiti. Tai reiškia, turime 25 minutės klausimui aptarti. Aš pasistengsiu kiek įmanydama. Be šiuose diskusijose reiks tikrai pasisakyti kur kas trumpiau. Diskusijos jau įvyko, aš įsivaizduoju, kad prie tų klausimų dar grįšime. Na taip, diskusijų tikrai dar bus. Reiks iki birželio 10 pateikti pakeitimus pakeitimo termino, pakeitimų termino nėra, pakeitimų patikimo termino nėra, taigi pranešėjas. Pone Makovei, aš kalbėjau apie balsavimus, kurie įvyko dar ankstesnėje kadencijoje dėl šio reglamento. Būtent tuo met EPP nebalsavo taip, kaip aš balsavau. Ir turiu pripažinti, šiame komitete, kad tikrai jūs pritarėte, kaip suprantu, mano strategijai. Ačiū, apie tai tikrai dar kalbėsimės. Dabar aš noriu perėti prie kito klausimo, nes diskusijos yra aiškios. Penkios sekundės, prašau, penkių sekundžių. Aš teigiau, kad nesutinku su tokiais argumentais, kad yra per daug informacijos, daugiau mažiau aktualios informacijos. Visą informaciją turime atskleisti visuomenėje ir visuomenėje pati apsispręs, ko jie nori ir ko jiems reikia. Ačiū. Man atrodo, kad ir tai buvo aišku, ką jūs norėjote pasakyti. Dabar perėsime prie keliaivių duomenų perdavimo. Aš kaip e, ir pirmininkė ar pranešėja pasistengsiu kalbėti, kuo galima trumpiau ir prašau kolegų irgi kalbėti glaustai, ne, nekartoti to, kas jau buvo pasakyta. Priežastis, dėl kurio šis klausimas vėl pateko į darbo tvarkę, ir ta priežastis neminima darbo tvarkėje, būtent tai, kad po pastarųjų mūsų diskusijų gavome bendrą peržiūrą dėl JAV-ES susitarimo. Visi turėjote galimybę perskaityti tą peržiūrą apžvalgą jau prieš keletą, prieš kažkurį laiką. Taigi aš siūlau pirmiausia padiskutuoti tam, kad visi iškeltų klausimus Europos komisijai, o aš tada paprašysiu Europos komisijos atstovo atsakyti. Kai kurie klausimai, kurie jau buvo nusiusti komisijai raštu, keletą kartų aiškių atsakymų negavome. Aš diskusijas pradėsiu pati, gan trumpai pasisakysiu ir norėčiau uh, Europos komisijos paprašyti pasisakyti dėl bendros tos peržiūros. Norėčiau išklausyti jų pastabų apie tai, kad jie nesugebėjo atskleisti visos informacijos, kurią turėjo, kiek tai yra naudinga tai bendrai peržiūrai. Ir dar vienas labai konkretus klausimas. Mane nustebino tai, kad bendroje peržiūroje yra minimas vienas konkretus skundas, kurį aš pateikiau pati, aš pati netgi kreipiausi į teismą, tai yra vieša informacija, apie ją buvo rašoma laikrašiuose. Buvo teigiama, kad buvo trys skundai ir buvo išvardyti atskirų žmonių, išvardytos atskirų žmonių pavardės, kurie pateikė skundus. Man tai atrodė labai keista, kad jūs įtraukėte tai į tą ataskaitą. Man įdomu, kodėl. Kitas klausimas nėra susijęs su bendra peržiūra, bet su susitarimo su Kanada teisiniu statusu. Šiandieną gavau informacijos, kad mes negavome jokių paaiškinimų iš Europos komisijos dėl to susitarimo teisinio statuso. Ir tai, kad ta situacija yra neiški, mane verčia manyti, kad yra labai skubu parengti naują susitarimą su Kanada ir kad komisija parengtų įgaliojimų, dėrybinių įgaliojimų projektą dėryboms su Kanada. Dar vienas dalykas. Mes nekartą prašėme, kad Europos komisija paaiškintų, kodėl naujos saugumo taisyklės susijusios su keliaivių duomenų rinkimu, kurios buvo JAV paskeltos savaitį, likus savaitį prieš tą peržiūrą, kodėl Europos komisija uh, nepaaiškino, kaip tos taisyklės paveiks PNR duomenų naudojimą pagal ES-JAV susitarimą ir man įdomu, kuomet gausime detalesnį paaiškinimą šiuo klausimu. Ir dar prieš paskutinis klausimas, kuomet Europos komisija pateiks mums klausimus, atsakymus į klausimus, kurie buvo iškelti 8 metų lakryčio mėnesio rezoliucijoje. Uh, kuri jau teisiškai neaktuali, nes yra primta Lisabono sutartis, tačiau klausimai iškelti toje rezoliucijoje yra vis dar aktualūs ir mes prašome atsakymų. Galiausiai norime sužinoti, ar Europos komisija neatsilieka nuo grafiko dėl PNR paketo pristatymo iki vas vasaros atostogų. Taigi tokie būtų mano klausimai. Ar yra kolegų norinčių dar papildyti ir užduoti savo klausimus komisijai? visus matyti taip išgazdinau, kad nieks net nedrįsta dar užduoti klausimų. Taigi gal tuomet komisija trumpai galėtų dabar atsakyti šios klausimus, o po to gal bus dar norinčių užduoti kitus klausimus. Ponas Meida, prašau. Po viso to, ką Jūs pasakėte, ponė pirmininkė, aš mieliau visai nekalbėčiau bet vis tiek pabandysiu dabar jau apibendrin, apibendrintai atsakyti į tuos klausimus. Dėl bendros peržiūros mes manome, kad peržiūra parodė, kad JAV e, naudojasi PNR duomenimis, e, kovojant su terorizmu ir nusikaltimais. Mes manome, kad JAV laikėsi veikiančio, laikėsi veikiančio sustarimo nuostatų. Ir mūsų manimo filtrai veikia gan gerai, kalbant apie tai, kad JAF turėjo prieigą prie 19 e, kategorijų numatytų susi, pagal susitarimą. Mes manome, kad taisyklės dėl kompensacijų, žalos atlyginimo yra, jų irgi buvo laikomasi ir mes manome, kad jie labai pagirtinai e, laikėsi nuostatų dėl pasidalymo duomenimis su tam tikromis agentūromis. Mes manome, kad šiek tiek neramu yra ir yra dėl e, galimybių numatyti tam, tikrai, tam tikrą funkcionalumą JAP administracijos ir galimybių įsteigti tokį ad hoc e, banką, duomenų banką. Mes manome, kad JAF galėtų geriau tvarkyti e, klausimus dėl žalos atlyginimo PNR atveju. Ir dėl tam tikrų duomenų bazių galima išvelgti potencialų PNR duomenų naudojimą imigracijos tikslais, tai mums kelia susirūpinimą. Ir taip pat manome, kad JAV turi patobulinti abipusiškumo principą, dalyjantis informaciją su ES, e, e informaciją susijusią su duomenimis, kuriuos jie gavo, kurie buvo panaudoti kovai su nusikaltimais ir terorizmu, bet bendrai esame gan patenkinti dėl to, kaip JAV įgyvendino susitarimą. Nors, aišku, yra tam tikrų svarbių pastabų, kritikos pastabų, kurias mes ir sakėme bendroje peržiūroje. Dabar e, susitarimo su Kanada teisinis statusas. Kol kas tas susitarimas yra visiškai tuščias, teisiškai nesaistantis, nes sprendimo nėra. Adekvatumo sprendimas nėra priimtas ir dabar situacija sprendžiama nacionaliniu lygmeniu. Tai reiškia, ES rekomendavo valstybėms narėms dėl to, kad Kanada ir toliau laikosi tų įsipareigojimų, kurių turėjo laikytis tam, kad būtų patvirtintas adekvatiškumo principas. Dabar reikalaujame, prašome, kad uh, valdžios, nacionalinės valdžios institucijos ir toliau teiktų duomenis Kanados institucijoms. Kodėl nebuvo dėrėtasi dėl susitarimo su Kanada, nenorėjome to daryti e, prieš Lisabono starties įgaliojimą, norėjome palaukti, kol įsigalios Lisabono startis ir bus suteikti atitinkami įgaliojimai parlamentui. Dabar dėl Amerikė... Amer... JAF taisyklių. Mes bandysime išsiaiškinti kokios yra apriptys, kokia yra taikymos rytis, kol kas tiksliai nežinome, ar taisyklės yra konkrečiai susijusios su PNR ar kitais duomenimis, kol kas aš jums atsakymo dėja negaliu pateikti. Dabar dėl keliaivių duomenų paketo. Aš manau, kad e, tai, ką jūs vadinate vasaros atostogomis, na, techniškai kalbant, vasara yra iki rugsėjo 23 dienos, taigi manau, kad iki tos datos jau galėsime pateikti tą paketą. Dėl iki rugsėjo 23 galėsime pateikti duomenis apie JAV, Kanadą ir Australiją. Ir keliaivių duomenų įrašų perdavimo kitoms e, Europos, e, Europos pasaulio valstybėms. Harmonizuota do, keliaivių duomenų įrašų sistema, dėl jos dar reiks e, šiek tiek ilgiau palūkėti, nes reikalinga atlikti poveikio vertinimą. Taigi bus trys įgaliojimai ir komunikatas, gali, tikėkime, kad iki rugsėjo mėnesio uh, jau turėsime pirmiausiai įgaliojimus, o iki metų galo pilną paketą. Ačiū e, rezoliucijoje kalbama apie Liepos vidurį apie vasaros pertrauką, vasaros atostogas. Na, aš tikiuosi, kad komisija pateiks atsakymus gan greitai, nes naujos saugumo taisyklės, kurios yra taikomos JAV, yra susijusios su duomenų kaupimu ir jos buvo parengtos ir paskelbtos vasario mėnesį, o jau rytoj birželis. Taigi aš manau, kad reikia greičiau sureaguoti. Tikiuosi, kad iš jūsų gausime raštu atsakymą parlamentui ir tarybai apie tuos atsakymą į tuos klausimus, kurie ir buvo iškelti lapkričio mėnesio rezoliucijoje, 8 metų lapkričio mėnesio rezoliucijoje. Panas Albrechtas dar nori kažko paklausti. Man, um... Ähm, Pabandysiu kalbėti trumpai. Vienas dalykas yra labai svarbus. kada bus galima pasiekti pažangos dėl PNR paketo. Mano manimu, čia problema nebuvo tinkamai identifikuota. Parlamentas šioje situacijoje buvo aiškiai pasisakęs, siūlomi susitarimai šia, pagal šį paketą nėra primtini. Taip dauguma pasisakė dėl to ir dabar reikalingos naujos darybos. Tačiau Taip pat buvo pasakyta, kad dabartinis susitarimas gali būti taikomas ir toliau, nepaisant to, kad čia posėdžiaujantis mano, kad susitarimas nesilaiko sutarties sąlygų. Taigi dabar mūsų bendrapiliečiams turi būti paaiškinta, kodėlgi mes pritarėme tam susitarimui, nepaisant to, kad tai prieštarauja tarp instituciniam susitarimui. Ir dauguma apskritai mano, kad tai prieštarauja sutarčiai. Europos parlamentas turėtų jau gana greitai paaiškinti savo sprendimą ir turėtų įrodyti, kad sprendimas nėra atidėliojamas ateičiai be konkrečios datos. Galbūt jau spalį, lapkritį parlamentas galėtų sprendimą dėl to priimti, o iki to laiko galima būtų taikyti sustarimą, kuris taikomas nuo 2007 metų. Ir parlamentas tuo metu praktiškai neturėtų jokio vaidmens, tai yra nepriimtina. Manau, kad čia galima būtų atsižvelgti į teismo nuomonę. Jeigu ne, tai atrodo, kad bus nepriimtina laukti. Ich möchte mich natürlich gerne daran halten, dass das schon erwähnte nicht noch einmal erwähnt wird. Deshalb ačiū, ponas Vos, ačiū. Aš galbūt nesikartosiu. Noriu tik tai pritarti tam, ką sakė Jan Filip Albrecht. Norėčiau tik tai pasakyti, kad dėl Kanados situacija yra visiškai nepriimtina. Jeigu gerai supratau tai, kas buvo sakyta, atrodo, kad čia vyrauja susiskaldimas, atskirai valstybės narės čia veikia. Tai nėra patenkinama situacija. Reikėtų bandyti spręsti šiuos skirtumus. Be to, kaip jūs jau ir sakėte, dėl JAV ir Australijos buvo atidėjimų. Mes kaip Europos parlamentas, kaip e, Europos sąjunga turėtume pasiekti gana greitai jau konkrečių rezultatų tam, kad aptartume mums pateiktus pasiūlymus. Ir dabar pagal galima būtų pasiremti strateginės partnerystės su Australija susitarimu, reikėtų užtikrinti, kad nebūtų dvigubo duomenų surinkimo. Tai jau būtų pažanga. Ja, auch nur sehr kurz. Ačiū toliau, ponas Ernst. Pone Ernst, aš taip pat kalbėsiu trumpai ir pasakysiu, kad mane stebina Kanados klausimas. Labai Stebina mane tokia situacija. Tad tas fragmentavimas, susiskaldimas yra blogas dalykas čia. Dabar trumpai pasakysiu, mums reikia naujų dėrybų šių metų balandžio mėnesį buvo priimta rezoliucija nustatanti minimales normas, minimalius standartus. Ir čia buvo sakoma, kad reikia žingsnis po žingsnio su šiais standartais dirbti, tačiau atrodo, kad dar yra tokių neišspręstų sričių ir čia reikėtų paspartinti darbą. Ačiū. Wiederholen soll, was bereits gesagt wurde, halte ich es schon für wichtig taip nereikėtų galbūt kartotis, bet manau, kad komisijai dar kartą reikėtų pasakyti, jog yra tokių klausimų, kurie mūsų visiškai netenkina. Reikėtų juos patikslinti. Yra trys ar net daugiau susitarimai, kurie yra labai skirtingi. Uh, O dabar mums sakoma, kad reikalingas susitarimas galiojantis visiems trims atvejams. Man atrodo, kad iki rugsėjo mėnesio neįmanoma būtų tai padaryti. Žinau, kad kiekviena valstybė narė turi savo terminus, tačiau, kiek žinau, vasara baigėsi rūpjūti ir gerai būtų dabar iki vasaros pabaigos mm, turėti pasiūlymą. Štai dabar dėl keleivių duomenų perdavimo. Uh, kaip galima įrodyti, kad keliaivių duomenų perdavimo PNR duomenys buvo panaudoti kovai su terorizmu. Reikėtų galbūt aiškia, aišku signalą pasiūsti komisijai ir pasakyti, kad mes nepritarėme tokiems susitarimams, kurie remiasi klaidingų pagrindų. Nereik... Bent jau iki vasaros atostogų reikėtų bent pasiūlymo tam, kad galėtume bent jau dabar sustarimo pasiekti. Daugiau mm, niekas neprašo žodžio. Kreipiuosi į komisiją. Ar galite atsakyti kai kurios iškeltus klausimus? Bandysiu. Komisija rimtai rengėsi parengti tris mandatus dėl komunikatų kuriuos pristačiau. Mes dirbame šiek tiek lėčiau, nei tikėjomės, kai kas užtrunka, bet net. net Turėtumėte abejoti, kad mes parengsime tris mandatus ir komunikatą, kai tik tai galėsime. Iki vas, vasarą arba vėliausiai rugsėjo spalio mėnesiais. Jeigu pradėčiau aiškinti, kokius uh, procedūrinius, biurokratinius etapus reikia įveikti. Na, mandatai parengti, juos parengė mano tarnyba, jie e, visur svarstomi, tvirtinami, bet jie tikrai pasieks jūs, kai viskas bus užbaigta. Atsakydamas parlamento nariui Albrechtui, noriu pasakyti, kad mums, mes greičiau pateiksime suteiksime jums tuos mandatus, nei jūs sulauksite teisingumo teismo nuomonės. Ne, neįvyko jokio lūžio. Mes suteik, pateiksime visą informaciją drauge ir apie keliaivių įrašų duomenis. Mes parengsime mandatus, galbūt komunikatą parengsime anksčiau, kad netektų jums pritarinėti pritari, duoti pritarimą dokumentui, kur, kuris jums būtų nepriimtinas. Man, bandame dirbti kiek įmanoma sparčiau. Praeisiais metais, būt, jeigu būtume parengę mandatą dėl darybams su ka Kanada, šioje srityje reikalai vėl būtų buvę renacionalizuoti, tačiau taip nepadarėme. Ačiū. Ačiū. Savo baigiamosiuose išvedose, kaip pranešimo autori, norėčiau dar kartą paraginti Europos komisiją dirbti sparčiai. Roksėjas. Nei rugsėjas, nei spalis nėra priimtina. Ir kai kurie kolegos teisė taip priminė, kad mes jums išpirkome laiko. Alternatyva būtų mums balsuoti, mes tikrai galime tai padaryti. Aš suprantu, kad egzistuoja biurokratinės procedūros, bet man jos šiuo etapu atrodo neaktualios. Parlamentas apsvarstė SWIFT dokumentą per dešimt dienų. Nebejoju, kad komisija, kurioje yra mažiau narių, gali taip tokia pat sparta dirbti. Noriu priminti, kad taryba visiškai nesiskubino priimti sprendimus, daugelį sprendimų iki rugsėjo pirmos. O kalbant apie Kanadą, Kanados atvejį, tai mes net nebuvome informuoti apie tai. Ir informacijos apie keleivius perdavimas Kanadai šiuo metu vyksta be jokio teisinio pagrindo. Jos spurtote galą, bet aš esu tikra, kad taip yra. Mes nenorime niekam apsukinti gyvenimo, bet norime, kad situacija būtų sprendžiama kiek įmanoma sparčiau. Mes manome, kad tą galima padaryti iki vasaros atostogų, tai yra iki Liepos vidurio. Tai yra, na, tikslinė data. Taip pat klausimai, kurie jums buvo užduoti, tikimės juos atsakymų raštu iš Europos komisijos. Manau, kad tuo ir baigiame keliaivių įrašų duomenų e, klausimų svarstymą. Taip pat baigėme darbą pagal šios dienos darbo tvarkę. Ačiū kolegoms už bendradarbiavimo dvasę ir toliau ir susitiksime rytoj 9 val. iš ryto, kuomet vyks bendras posėdis su, su moterų teisų komitetu.